Guten, guten Tag. Ich bitte Sie, Platz zu nehmen. Ich möchte. Labą dieną, prašau visų susėsti. Noriu visiems. E, taip. Aš norėčiau pradėti posėdį. visiems. Noriu nuoširdžiai palinkėti stiprios veikatos naujais metais ir viso ko geriausio. Nekantrai laukiu gero tarpusio bendradarbiavimo. Tikiuosi visi gerai palsėjote. Dabar vėl pradėsime diskusijas. Darbo atvarkėms išdalinta. Niekas nepageidavo jos keisti, taigi laikome. Darbotvarkė patvirtinta. Pirmininkės pranešimus galite rasti mūsų komiteto biletenyje. Trečias darbotvarkės klausimas, lapkričio 28-29 dienos pošio protokolą jums yra išdalinti, jeigu iki posėdžio pabaigos niekas nepareikš, nepareikšite jokių pastabų, tuomet laikysime šios protokolus patvirtintas. Ketvirtasis darbotvarkės klausimas, registro kontrolė ir komisijos ekspertų grupės sudėtis, pranešėjas kolega Dejon, kuris pageidauja kalbėti, ne. Tuomet e, mes iškart pradėsime balsavimą. Noriu visų paprašyti naudotis elektroninio balsavimo kortelėmis. Ar yra tokių kolegų, kurie kortelių neturi? Jeigu visi turite korteles, tai balsuokime. Septintasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Aštuntasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko atmesta. Devintasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko atmesta. Dešimtasis pakeitimas, už, prieš, susilaiko atmesta. Vienuoliktas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko atmesta. Dvyliktas pakeitimas, už, prieš, Ar galime pasitikrinti elektroniniu būdu dėl 12 pakeitimo? Pradedame elektroninį balsavimą. Balsuoti baigiame. Pritarta 11 balsavus už 7 prieš 13 pakeitimas su žodinio pataiso, niekas jo neprieštarauja, kas už. Prieš susilaiko pritarta pirmasis kompromisas, kas už susilaiko pritarta, 15, 16 ir 14 atkrinta, 17 pakeitimas kas už. Galime pastikrinti dėl 17 pakeitimo. Balsams pasiskiršius po lygiai atmestas 18 pakeitimas už prieš susilaiko pritarta, 19 pakeitimas kas už, prieš susilaiko pritarta, 200 pakeitimas kas už, prieš susilaiko pritarta, 21 pakeitimas kas už, prieš susilaiko pritarta, tiksliau atmesta, 22 pakeitimas kas už, prieš susilaiko susilaiko atmesta, 23 pakeitimas, kas už prieš susilaiko pritarta, 24 pakeitimas, kas už prieš susilaiko pritarta, 25 pakeitimas, kas už prieš susilaiko pritarta, 26 pakeitimas, kas už prieš, manau, kad pritarta, bet pasitikrinkime dėl 26 pakeitimo. Balsavimą baigiame. Pritarta. 27 pakeitimas, kas už prieš susilaiko pritarta, 28 pakeitimas, kas už prieš susilaiko pritarta, 29 pakeitimas, kas už prieš susilaiko atmesta, 30 pakeitimas, kas už prieš susilaiko atmesta, 31, kas už prieš susilaiko atmesta. 32 pakeitimas už prieš susilaiko pritarta, 303 pakeitimas, kas už prieš susilaiko <clears throat> atmesta, 304 pritarta, 305 iš dviejų dalių, kas už pirmąją dalį prieš susilaiko pritarta, 305 pakeitimo antroji dalis, kas už prieš susilaiko atmesta. Antrasis kompromisinis pakeitimas, kas už prieš susilaiko pritarta. 36 pakeitimas, kas už. Ne, pirmininkė atsiprašo. Toliau balsuome dėl 40 pakeitimo, dėl 41 pirmininkė atsiprašo su žodinė pataisa, jei niekas neprieštarauja, kas už 41 pakeitimą, kas prieš susilaiko pritarta. Manau, kad atmesti, tačiau balsavimo rezultatai buvo neaiškus, pasitikrinkime elektroniniu būdu dėl 41 pakeitimo. Balsavimą baigiame. Atmesta. 42 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 43 pakeitimas už, prieš, susilaiko atmesta. Atmesta 44 pakeitimas, dvi dalys, kas už pirmąją. Kas prieš e, susilaiko atmesta, kas už antrą dalį, kas prieš susilaiko atmesta, 45 pakeitimas, kas už prieš susilaiko atmesta, 46 kas už prieš susilaiko pritarta, 48 pakeitimas, dvi dalys, kas už pirmąją, kas prieš susilaiko pritarta, kas už antrąją, kas prieš susilaiko atmesta. 47 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko. Pasitikrinkime dėl 47 elektroninių būdų, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta, pirmininkė atsiprašo. 50 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko atmesta. 49 pakeitimas, kas už prieš susilaiko pritarta, 51 pakeitimas, kas už prieš susilaiko pritarta, 52 pakeitimas, kas už prieš susilaiko pritarta, 53 pakeitimas, kas už prieš susilaiko pritarta, 54 pakeitimas, kas už 45 pakeitimas atkrito. Ne, 54 atkrito. Penkiasdešimt septintas už prieš susilaiko atmesta, penkiasdešimt šeštas pakeitimas už prieš susilaiko pritarta, 55 pakeitimas už prieš susilaiko pritarta, pirmasis pakeitimas už prieš susilaiko pritarta, antrasis pakeitimas už prieš susilaiko pritarta, trečias pakeitimas už prieš susilaiko pritarta, ketvirtas pakeitimas už prieš susilaiko pritarta, penktasis pakeitimas už prieš susilaiko pritarta, šeštasis pakeitimas už prieš susilaiko pritarta. Dabar balsuosime dėl kitų komitetų renktų nuomonių. Jūri Pirmas pakeitimas už prieš susilaiko pritarta, jūri 2 už prieš susilaiko pritarta, jūri 3 už prieš susilaiko pritarta, jūri 4 už prieš. Pasitikrinkime dėl jūri ketvirto pakeitimo, manau, kad pritarta. Balsuoti baigiame. Pritarta. Jūri penktą penktasis ir šeštasis yra įtraukti į kitus pakeitimus, identiškis, septintas už prieš susilaiko pritarta, aštuntas už prieš susilaiko atmesta, jūri devintasis, kas už prieš susilaiko pritarta, biudžeto pirmasis pakeitimas, kas už prieš susilaiko atmesta, antrasis biudžeto pakeitimas už prieš susilaiko pritarta trečiasis. Koks yra šio pakeitimo likimas, tiksliau 13 pakeitimo likimas, koks buvo, buvo jam pritarta. Penktasis pakeitimas iki 6, 7, 8, 9 Taip pat dabar reikia balsuoti dėl 13 pakeitimo biudžeto komiteto D konstatuojamoji dalis. Už prieš visą laiką pritarta. Dabar ir tuo būdu balsuosime dėl visos nuomonės su pakeitimais. Pradame balsuoti. Balsuoti baigiame. Vienbalsiai pritarėme kolegos Dejongo pranešimų projektui. Tikrai galime pasveikinti jūs su tuo puikiu rezultatu rengiant tokį sudėtingą pranešimą. Sveikiname kolegą Dejongą. Wir kommen damit zum Tagesordnungspunkt 5. Dabar penktasis darbo tvarkės klausimas. pranešėjas ir vėl kolega Dejongas, tai mm, prašymo tema yra informatorių vaidmuo apsaugant ES finansinius interesus, ar pranešėjas nori kalbėti ne, taigi pradėsime iš karto balsavimą. 41 pakeitimas už prieš susilaiko pritarta. 42 atkrinta, 46 taip pat, 43 atsiimtas, 44 pakeitimas, kas už. Prieš susilaiko Galime dabar pasitikrinti elektroniniu būdu dėl 44 pakeitimo, nes panašu, kad kolegos balsuo neaiškiai. Nevieningai balsavimas baigtas, pritarta. 45 pakeitimas už prieš susilaiko atmesta, 47 pakeitimas už prieš susilaiko pritarta, 48 pakeitimas už prieš susilaiko atmesta, 49 pakeitimas už prieš susilaiko atmesta prieš susilaiko atmesta 50, kas už, prieš susilaiko pritarta 51 pakeitimas už, prieš susilaiko pritarta 52 pakeitimas žodinė pataisoje, niekas neprieštarauja. Balsuojame, kas už, prieš susilaiko pritarta 53 pakeitimas, kas už, prieš susilaiko atmesta 54 pakeitimas, kas už prieš susilaiko pritarta, 55 iki 57 atsiimti, 58 dabar kas už prieš susilaiko pritarta, 59 pakeitimas, kas už prieš susilaiko atmesta. Pirmasis kompromisinis pakeitimas, kas už prieš susilaiko pritarta. Balsavimas dalimis tiksliau dėl pirmosios dalies, o ką darysime su antraja dalimi? Kas už prieš? Susilaiko. Reikia pasitikrinti dabar balsavimo rezultatus dėl antrosios pirmojo kompromisinio pakeitimo dalies. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritartam. 61 pakeitimas, kas už, prieš susilaiko pritarta. Tiksliau 61-62 pakeitimai atkrinta. Atsiprašau. 61-62 pakeitimai yra identiški, taigi balsuojame dėl jų už prieš susilaiko pritartą. Dabar 69, kas už, prieš susilaiko pritartą. 70, kas už, prieš susilaiko atmestas. 71, kas už, prieš susilaiko pritartą. 72, kas už, prieš susilaiko pritartą. Antrasis kompromisas pakeitimas, kas už, prieš susilaiko pritartą. Toliau balsuosime dėl 77, kas už, prieš, susilaiko pritarta, 78 su žodinė pataisa, kurią niekas neprieštarauja, tačiau siūloma balsuoti dalimis dėl 78 pirmoji dalis kartu su žodiniu pakeitimu, kas už, prieš, susilaiko pritarta, antroji dalis. Dabar žodinio pakeitimo, kas už prieš susilaiko atmesta. 79 atsimtas, 80 dabar. Už, prieš, susilaiko pritarta. 81 kas už, prieš, susilaiko pritarta. 82 kas už, prieš, susilaiko atmesta. Trečiasis kompromisinis pakeitimas, kas už prieš susilaiko pritarta. Toliau balsuosime dėl 84 pakeitimo. Ne, pirmininkė atsiprašo. Pritarta pirmai daliai kompromisinio pakeitimo. Dabar balsuojame dėl a, trečio kompromiso antrosios dalies. Už prieš susilaiko pasitikrinkime elektroniniu būdu. Balsuojame dabar dėl trečio kompromiso antrosios dalies. Balsuoti baigiame atmestą. Toliau 84 pakeitimas, kas už, prieš susilaiko pritarta. 85 kas už, prieš susilaiko pritarta. 86 kas už, prieš susilaiko atmesta. 87 kas už, prieš susilaiko pritarta. 88 kas už, prieš susilaiko pritarta susilaiko atmestą, 89 kas už prieš susilaiko atmestą, 90 kas už prieš susilaiko atmestą, 91 kas už prieš susilaiko pritarta, 92 kas už prieš Pasitikrinkime dėl 92 pakeitimo. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. pritarta. 94. kas už, prieš susilaiko pritarta. 95. kas už, prieš susilaiko pritarta. 96. kas už, prieš susilaiko pritarta. 97. kas už, prieš susilaiko pritarta. 98. su žodinė pataisa, kuria niekas neprieštarauja. Pakeitimas iš dviejų dalių. Kas už pirmąją dalį? Ne yra tik viena šio pakeitimo dalis, 98 pakeitimas, kas už prieš susilaiko pritarta, 99 pakeitimas, kas už prieš susilaiko pritarta, šimtasis pakeitimas atkrinta, šimtas pirmasis, kas už prieš susilaiko 101 taip pat atkrintų, turiu pasakyti, kad balsavimo sąrašas yra parengtas šiek tiek painiai. 102 pakeitimas už prieš susilaiko pritarta, 103 kas jis taip pat atkrinta. Afko pirmasis pakeitimas, kas už prieš susilaiko pritarta pritarta dviejų balsų persvara, AFKO antrasis už prieš susilaiko pritara, AFKO trečiasis ir ketvirtasis įtraukti į kitus pakeitimus, AFKO penktasis už prieš susilaiko pritarta, AFKO šeštasis už prieš susilaiko pritarta, AFKO septintasis dvi dalys, kas už pirmąją, kas prieš susilaiko atmesta, kas už antrąją. Kas prieš susilaiko pritarta aštuntasis afko pakeitimas, kas už prieš susilaiko atmestam. Afko 9, kas už prieš susilaiko pritarta, Afko 10, kas už prieš susilaiko pritarta. Afko 11 įsitrauktas į kitus, Afko 12 už prieš susilaiko pritarta, Afko 13 už prieš susilaiko pritarta, Afko 14 už prieš susilaiko atmesta, Afko 15 Buvo patvirtintas 22 pakeitimas. Kas už Afko 15? Prieš dėl AFKO 15 balsuosime vėliau, kai balsuosime dėl 22. AFKO 16 už prieš susilaiko atmestą, AFKO 18 viskas už prieš susilaiko atmestą. Pirmasis pakeitimas už prieš susilaiko atmestą, antrasis pakeitimas už prieš susilaiko atmestą. Trečiasis pakeitimas už prieš susilaiko pritarta, penktasis pakeitimas atkrinta, ketvirtasis, kas už prieš susilaiko pritarta, šeštasis už prieš susilaiko pritarta, septintasis už prieš susilaiko pritarta, aštuntasis už prieš susilaiko pritarta, devintasis už prieš susilaiko pritarta, dešimtasis už prieš susilaiko atmesta, vienuoliktasis už prieš susilaiko, ar galėtume pasitikrinti elektroniniu būdu dėl 11 pakeitimo, manau, kad jam nebuvo pritarta, balsuoti pradedame ir baigiame, atmestą. Dvyliktasis pakeitimas, kas už prieš susilaiko pritarta, tryliktasis, kas už prieš susilaiko pritarta, 14 kas už, prieš susilaiko atmesta, 15 už, prieš susilaiko pritarta, 16 už, prieš susilaiko pritarta, 17 už, prieš susilaiko pritarta, 18 už, prieš susilaiko pritarta, 19 už, prieš susilaiko pritarta, 20 už, prieš susilaiko pritarta susilaiko pritarta 21, už prieš susilaiko pritarta 22, už prieš susilaiko pritarta tokiu būdu atkrinta 15 AFKO pakeitimas, 23 pakeitimas, kas už prieš susilaiko atmesta, 24 pakeitimas už prieš susilaiko pritarta 25 už prieš susilaiko pritarta 26. Atkrinta 27 už prieš susilaiko pritarta 28. Už prieš susilaiko pritarta 29. Simtas. 30. kas už prieš susilaiko pritarta, 31. už prieš susilaiko pritarta, 32. už prieš susilaiko pritarta, 33. už prieš susilaiko pritarta, 304 už prieš susilaiko pritarta, 305 už prieš susilaiko pritarta, 306 už prieš susilaiko pritarta, 37, norite pasitikrinti dėl 36, gerai. Pradėjome balsuoti. Atmestas. 37, kas už, prieš susilaiko pritarta. 38, kas už, prieš susilaiko pritarta. 39, kas už, prieš susilaiko pritarta. 40, kas už, prieš susilaiko pritarta. Dabar balsuosime dėl viso pranešimo su pakeitimais vardiniu būdu. Pradame balsuoti. Die Abstimmung ist geschlossen. Damit haben wir wieder ein einstimmiges Resultat, 21 zu 0. Vėl 21 už, ne vienas prieš, sveikiname kolegą Dejongą, baigime balsuoti dėl šio klausimo. Dabar pereiname prie biudžeto kontrolės komiteto nuomonės, kuris rengiamas moterų reikalų komitete rengiamam pranešimui nuomonės referentas, kolega Flanagan, ar jis nori kalbėti? Ne, Ines nori kalbėti. Una aclaración. Norėčiau kai paprašyti pastikslinimo dėl septintojo pakeitimo, kurį teikia ponas Notis, Marijas Notis, nes originalas šio pakeitimo yra graikų kalba. O tekstas ispaniškai skiriasi nuo teksto, šio pakeitimo teksto anglų kalba ir labai stipriai skiriasi ir tekstai yra skirtingi, skirtingomis kalbomis. Ir ponui Marijas ir jo frakcijai būtų aktualu paaiškinti mums, ką e, bandoma pasakyti šiuo pakeitimu, ypač jo pabaigoje. Das weiß ich nicht, ob das jetzt gleich und sofort möglich ist. Weil offensichtlich hat niemand. Ja, genau. Žinau, ar dabar galėtume tą padaryti, ar pranešėjas mums galėtų galbūt paaiškinti šio pakeitimo nuostatas. Ne, aš neturiu jokios informacijos apie šį pakeitimą. Pas Černieckis taip pat nieko negali pasakyti. Manau, kad pono Marijas e, ketinimai yra tikrai labai geri, tačiau daugiau informacijos apie šį pakeitimą neturiu. A. Iš tiesų mes e, neturime demonstruoti kriminalistų įgūdžių ir savybių, reikia parengti pakeitimus taip, kad e, skaitant juos būtų galima suprasti. Pirmasis pakeitimas už prieš susilaiko pritarta, antrasis, kas už kas prieš susilaiko atvesta, trečiasis pakeitimas, kas už kas prieš susilaiko pritarta, ketvirtasis pakeitimas, kas už kas prieš Susilaiko pritarta penktasis pakeitimas už prieš susilaiko pritarta, šeštasis pakeitimas už prieš susilaiko pritarta, septintasis pakeitimas už prieš susilaiko atmestas, aštuntas pakeitimas už prieš susilaiko. Pasitikrinkime dėl aštuntojo pakeitimo balsavimo rezultatų. Balsuoti pradedame ir baigiame. Atmestam. Devintasis pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko atmestą. Dešimtasis, kas už, prieš susilaiko pritarta. Vienuoliktas pakeitimas, kas už, prieš susilaiko pritarta. Dvyliktas pakeitimas, kas už, prieš susilaiko. Pasitikrinkime elektroniniu būdu. Balsavimo rezultatus dėl 12 pakeitimo Balsuoti baigiame. Pritarta 13 pakeitimas, kas už. Prieš susilaiko. Pritarta 14 kas už. Prieš susilaiko. Atmesta 15 pakeitimas, kas už. Prieš susilaiko. Atmesta 16 <clears throat> pakeitimas. Tiksliau atkrinta. 16, 17, kas už prieš susilaiko atmestą, 18 kas už, prieš susilaiko atmestą, 21 pakeitimas kas už, prieš susilaiko atmestą, 19 pakeitimas kas už, prieš manau, kad atmesta, tačiau pasitikrinkime elektroniniu būdu. Ne, pritarti. Balsuoti baigiame. Vieno balso persvarą pritarta, 20 pakeitimas. Jis už, prieš, susilaiko atmesta, 22 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko pritarta, 23 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, pasitikrinkime taip pat elektroniniu būdu dėl 23. Visi balsuojate prieš. Gerai. Tuomet atmesta. Iš mano kėdės tikrai kitaip atrodė. 24 pakeitimas už prieš susilaiko. Pritarta 25 pakeitimas už prieš susilaiko. Atmesta 26, kas už prieš susilaiko. Atmesta 27 pakeitimas, kas už prieš susilaiko prieš susilaiko pritarta 28 pakeitimas, kas už, prieš, manau, kad atmesta 29, kas už, prieš susilaiko atmesta 30, kas už, prieš susilaiko pritarta 31 pakeitimas, kas už, prieš susilaiko atmesta 32, kas už, prieš susilaiko atmesta 31. 33, kas už prieš susilaiko. Pritarta 34 pakeitimas, kas už prieš susilaiko. Atmesta 35 pakeitimas už prieš susilaiko. Atmesta 36, kas už prieš susilaiko. Pritarta 37, kas už prieš susilaiko. Pasitikrinkime dėl 37 pakeitimo rezultatų balsuoti. Baigiame. Atmesta 38 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko. Atmesta 39 pakeitimas, kas už prieš susilaiko. Pritarta. 40 atmestas, 41 už prieš susilaiko. Pritarta 42 už prieš susilaiko. Atmesta 43 už prieš susilaiko atmesta, 44 už prieš susilaiko atmesta, 45 už prieš susilaiko atmesta, 46 už prieš susilaiko atmesta, 47 už prieš susilaiko, manau, kad atmesta, bet pasitikrinkime elektroniniu būdu dėl 47. Balsuoti baigiame. Pritarta. 48, kas už, prieš susilaiko atmesti. Gerai, tikrinamės dėl 48 elektroninio būdu. Balsuoti baigiame. Atmesta 49, kas už. Prieš susilaiko atmesti Atmesta balsuojame dėl visos nuomonės su pakeitimais. Vardiniu būdu pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. 20 už, ne vienas prieš. Sveikiname pono Flanaganą ir dėkojame jam už atliktą darbą rengiant <clears throat> šią nuomonę, kadangi šiandien vėliau dar vyks klausimai, tai dabar turime svarstyti septintąjį darbo atvarkės klausimą, kitų institucijų atstovų klausimai. Noriu pasveikinti e, Teisingumo teismo <clears throat> regionų komiteto, sąjungų komiteto atstovus, taip pat duomenų apsaugos pareigūną, mūsų pranešiai ir kolegos Javor ir Stas. Dabar prašau poną Mogurucą, auditorumų atstovą, ne ilgiau nei penkias minutės panaudoti savo įžangai, prašau. Muchas gracias, señora presidenta del Comité de Control Presupuestario. Ačiū, ponė biudžeto kontrolės komiteto pirmininkė, ponios ir ponai, gerbiami narai. Norėčiau visų pirma palinkėti Jums kuo geriausios kloties šiais naujaisiais metais. Taip pat linkiu Jums sėkmės šiais metais, kurie bus svarbus ES ateičiai. Audito rūmai e, sausio mėnesį pristato savo e, audito savo audito ataskaitas, e, parengtas vertinant ES institucijų finansinę veiklą. E, pagal ES biudžeto penktąjai biudžeto eilutėjai buvo skirta daugiau nei 5 milijardai eurų ir tai sudaro Jis sudaro 6 procentus visų mokėjimų atliktų per tuos metus. Mokėjimai skirti atlyginimams, e, pensijoms, kompensacijoms, taip pat e, išlaidoms e, nekilnojamam turtui, pastatams, šildymui bei informacijos technologijoms atlikdamas auditą, aud, aud, atlikdama auditą aud, audito rūmai pasirinko uh, daug, vos ne 200 e, atsitiktinai parinktų sandorių ir vertino parlamento bei EIVT tarnybos e, įgyvendintų sandorius. Auditas, e, parengtas auditas tų sandorių bus pristatytas ateinančiomis savaitėmis. 20, dar 24 sandoriai lietė kitas ES institucijas, tai yra taryba, Europos teisingumo teisma, audito rūmus, ekonominį ir socialinį komitetą, regionų komitetą, ombudsmeno instituciją bei Europos duomenų e, prižiūrėtojo duomenų priežiūros pareigūno instituciją. Taip pat remdamiesi e, rotacinę sistemą, kurią taikome nuo 2012-ųjų, išanalizavimo, išanalizavimą valstyb, e, e, atsiprašau, e, institucijų finansinės sistemas ir padarėme labai kruopščią analizę. Atlik, išsamei nagrinėjome, kaip taikomos E, personalo samdymo procedūros, konkrečiai kaip jas taiko EIVT e bei duomenų e, pareigūno tarnyba. Ponios ir ponai, 2015 sandorių audito rezultatai yra tokie. Kaip ir ankstesniais metais mes domėjomės, kaip kad mes prieėmė išvados, kad institucijos tinkamai panaudoja lėšas skirtas administracinėms išlaidoms vertiname tą e, e, veiklą teigiamai ir manome, kad pasitaikančių klaidų skaičius yra mažesnis nei kritinis. Iš 121 e, ištirtų sandorių klaidų konstatuotų skaičius yra 0,6 procentai. Tai yra tas, toks pats skaičius kaip ir ankstesniais metais. Vertindami 24 sandorius, kurie uh, susijęs su kitų institucijų ir agentūrų veikla, apie kurias šiandien čia kalbame. Nei, vien, nei, nei viename iš tų sandorių neaptikome rimtų klaidų ar pažeidimų. Mes, e, nagrinėdami duomenų <clears throat> priežiūros pareigūno institucijos veiklą, taip pat neaptikome jokių e, didelių trūkumų. Užbaigdamas norėčiau padėkoti visiems auditorumų darbuotojams, kurie dalyvavo šiame darbe, padėkoti jiems už atsidavimą atliekant savo darbą. Ir galiausiai, ponė pirmininkė, noriu pasakyti, kad esu pasirengęs atsakyti visus klausimus, kurių, kurios norėtų pateikti komiteto nariai apie audito rūmų narių darbą. Ačiū uždėmesi. Wir danken Ihnen für den Dėkojame už pristatytus faktus, taip pat norime padėkoti jūsų padėjėjams. Dabar kitų institucijų atstovams ir generaliniams sekretoriams suteiksiu po penkias minutės. Ponas Kalo teisingumo teismo atstovas pirmasis kalbės, prašau. Merci beaucoup, madame la, la présidente, eh, de cette invitation. Ačiū, ponia pirmininkė, už uh, E, galimybę kreiptis į komitetą, padėkoti ponui Javorui, pranešėjui, bei kitiems. E, žinau, kad laiko e, yra nedaug, todėl aš norėčiau trumpai aptarti Teisingumo teismo veiklą 2015. -aisiais. E, pirmą kartą šiais metais e, Teisingumo teismas savo, e, tei, savo svetainėje paskelbė išsame ataskaitą apie savo veiklą, teisminę veiklą ir ten e, pateikiama informacija leis piliečiams susidaryti geresnį, geresnį vaizdą apie institucijos veiklą ir ta informacija pertikta ir komiteto nariams. 2015 buvo intensyvios veiklos metais Buvo išnagrinėti 1700 bylų ir sprendimai priimti 1500, dėl 1500 atvejų. Tai yra rekordinis skaičius. E, pirmą kartą buvo viršita 700 riba ir niekada teismas neturėjo tiek daug e, veiklos. Primti sprendimą dėl šrims, gailer atveju visko neminėsiu, nes e, trūksta laiko, vidutinė e, e atveju bylų nagrinėjimo trukmė yra 15 mėnesių, o e, kai kuriais atvejais 20 mėnesių. Taip pat reiktų priminti, kad buvo išrinktas naujas Teisingumo teismo vadovas ponas Kolbenerts ir naujas pavaduotojas ponas Ticano. E, ir tai buvo treti sudėtingi e, Teisingumo teismo veiklos metai, kaip, nes kaip ir kitų institucijų, jo biudžetas buvo sumažintas. E, ir teko atleisti 200 darbuotojų. Tačiau mums pavyko išplėtoti veiklą reikalingų mastų ir tinkamai tvarkytis institucijoje. Noriu pabrėžti, kad mes labai naudojamės e-kurija sistema, tai yra elektro, galimybė elektroniškai perduotis, perduoti dokumentus. Taip pat toliau vykdoma daugia E, kalbystės e, iniciatyvos, e, kalbystės iniciatyva ir iš, išversta daugiau milijonas šimtas tūkstančių puslapių tekstų. Ir mes išnaudojame savo darbuotojus 89 procentais ir taip pat kitomis galimybėmis naudojame 98 procentais, praktiškai 100 procentų. Uh, Kaip matote, e, auditorumų patikinimo deklaracijoje nėra jokių pastabų mūsų institucijoje, taip, institucijai, taip yra 2010-ųjų Teisingumo teismas ypač didelį dėmesį skyrė rekomendacijoms ir pastebėjimams, kuriuos išsakė parlamentas ir biudžeto bei kontrolės komitetas. Visų pirma, dėl vyrų ir moterų lygybės, dėl būtinybės skatinti moterų kandidatūras, mes taikėme šiuos, mes laikėme šių rekomendacijų. Noriu pasidžiaugti, kad čia yra ponia Welta, naujoji e, biudžeto ir finansų reikalų skiriaus vadovė, kuri pradėjo darbą gruodžio mėnesį. Dėl aplinkosaugos srities ir pastangų, kurių imasi institucijos jau ilgą laiką, tai, tai jau sulaukime pagidautų rezultatų, nes 2015 teismas sulaukė imas įvertinimo, taip įvertintos teismo pastangos aplinkosaugos sektoriuje O vertinant narių veiklą, jūs išreiškite norą, kad būtų teikiama informacija apie išorės veiklą teismo narių ir parengtas naujas elgesio kodeksas, kurį e, teismas patvirtino 2016 gruodžio mėnesį ir pagal naują tvarką galima gauti informaciją apie tai internetu, apie teismo narių veiklą ir jų interesus. Taip pat įtvirtinta nuostata dėl e, asmeninių ir finansinių e, interesų deklaracijos. Noriu patikinti Jūs, kad e, nariai ne, ne, ne, nes, neturi tokių finansinių interesų, kurie prieštarautų jų veiklai. Dėl e, tar, administracinės tarnybos 2000 16 glaudžiai bendradarbiaujant su audito rūmais e, parengėme e, planą, kaip įsigysime e, automobilius, tarnybinius automobilius. E, kitas klausimas tai vairuotojų e, tarnybos sukūrimas. Ir tai taip pat prisidės prie, taip pat leis mums dar daugiau sutaupyti, iš sukūrus tą tarnybą. Man atrodo, kad aš jau viršijau penkias man skirtas minutės ir dabar esu pasirengęs atsakyti jūsų klausimus, jeigu tokių turėtumėte. Ačiū. Labai ačiū. Priimame labai džiugiai tą informaciją apie pokyčius jūsų institucijoje ir taip pat dėkojame už atsakymus į mūsų pateiktus klausimus. Dabar perduosiu žodį auditorumų atstovui. Prašau. Honorable Presidenta, eh, miembros honorables, miembros del Parlamento, quisiera comenzar eh, ilustrando con. Pirmininkė, gerbiami parlamentarė, norėčiau pateikti keletą skaičių, kad pailustruočiau audito rūmų darbą. 2015 metais mes parengėme 89 nuomonės ir ataskaitas, taip pat ir metinę ataskaitą dėl Europos vystimosi fondo. Mm, po deklaracijų patikinimo mes at parengėme taip pat 25 specialias ataskaitas dėl, pavyzdžiui, finansinės pagalbos mikroverslininkams, dėl konkursų, dėl mm, nuotekų tvarkymo Dunaus regione dėl Afganistano misijos ir taip toliau. Daugiau kaip 4000 dienų praleidome išvykose, lankydėmėsi vietoje įvairiose valstybėse narėse žiūrėjome į finansų valdymą ir visose savo nuomonės ir ataskaitose pateikėme ir rekomendacijas ir išvadas. Mūsų manimo Tai bus naudinga biudžeto institucijoms ir ypač šiam komitetui. 2015 metais audito rūmai ypač pasistengė išanalizuoti ekonominį ir finansinę ES valdyseną. Mes parengėme. Paskelbėme ataskaitas apie finansų valdymą, apie valstybės, kurios susidurė su sunkumais dėl kredito reitingavimo agentūrų, dėl ekonominės pagalbos Graikijai. Taip pat paskelbėme ataskaitą dėl strateginių investicijų ir Per, ir pertvarkymo valdybos. 2015 metais audito rūmai e, itin daug dėmesio skyrė bendradarbiavimui su parlamentu ir uh, Su biudžeto kontrolės komiteto nariais mes glaudžiai bendarbiavome, buvo daug bendrų susitikimų, e, dalyvavome posėdžiuose, taip pat vykome į Graikiją ir Serbiją. Be to buvo susitikimas su kont Luxemburgė. Mm, buvo labai daug dvišalių susitikimų. E, norėčiau akcentuoti kai kurias ypatingas e, specialiasias ataskaitas, kurios buvo pateiktos ir kitiems parlamento kompetentingiams komitetams. Pagrindiniai veiklos rodikliai, man atrodo, rodo pozityvę situaciją. Mūsų ataskaitos įpranešimai yra geros kokybės. Mes pasiekėme taip pat ir mm, to, kad projektų rengimo trukmė sutrumpėjo vidutiniškai iki 16 mėnesių. Mes suprantame, kad vis tiek dar tai yra per ilga, nes turėtų būti maksimaliai 13 mėnesių, tai yra toks mūsų užsibrieštas tikslas. Mes sutelkėme savo išteklius į skubiausių klausimų sprendimą tam, kad parlamentui galėtumėm pateikti savo rekomendacijas, kaip galima greičiau, pakankamai greitai, kaip reikia. 2015 metais mes dėjome daug pastangų, kad labai kruopščiai ir tinkamai panaudotumėm išteklius. Mes toliau uh, mažiname savo personalą 5 procentais, biudžeto vykdymas buvo 78 procentai, buvo sumažinta postų. Skalai 7 procentais, 1,7 procento praeitais metais buvo 3 procentai sumažinimas. taip pat ir EMAS sistemos laikėmės, e, kad tausotumėm aplinką. Dėl priedų, aišku, yra daugiau ten detalių dėl mūsų darbo ir jeigu turėtumėt kokių klausimų, aš melai jos atsakyčiau. Ačiū, ponė Ruiz Garsija. Žinome, kad bendrabiavimas su auditorumais vyksta tikrai labai sklandžiai, jie aukštai vertiname. Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto vardu kalbės ponas Planas. Prašau you, Chairwoman, honorable members. Uh... Ačiū pirmininkė, gerbiami parlamento nariai. 2015 birželį paskelbėme savo veiklos ataskaitą. Praeitą gruodį 16 dieną atsiuntėme jums atsakymus į klausimus, kurios pranešės mums atsiuntė dėl 2015 m. biudžeto vykdymo patvirtinimo procedūros. Dabar norėčiau pateikti kai kurių papildomų komentarų bendrai dėl mūsų veiklos 2015 metais. Buvo parengta visai lė nuomonių, jos buvo skirtos parlamentui, komisijai ir tarybai, 117 konkrečiai. 474 sutikimai buvo, buvo surinkti su pilietinės visuomenės atstovais. Šiame kontekste pavyko mums tinkamai panaudoti biudžetą, taip kaip yra nustatyta institucijų, laikantis taip pat ir komisijos gairių. Uh, E, nedidelis yra padidinimas palyginti su ankstesniais metais. Ta galima, aišku, paaiškinti tuo, kad buvo papildomi teisiniai įsipareigojimai dėl personalo ir dėl saugumo aspektų. Dėl biudžeto įvykdymo buvo iškelti kai kurie esminiai klausimai, audito rūmai jokių pasėbėjimų nepadarė. Trečia pastaba dėl personalo atlyginimų ir išmokų, kai 50 procentų sudaro mūsų biudžeto tai ir kaip kolegos tik sakė, mes irgi laikomės institucinio susitarimo 2013 metų, taigi mes nuo 2013 metų 1 procentų turime padidėjimą. Ir 17 metais tas bus tęsiama, tai reiškia, kad 35 postai. Mm, Bet tų 65, kurie perkelti į Europos parlamentą, tai reiškia taip pat ir mm, dėl Kroatijos ir Airijos minus 62 postai, tai yra 8,5 mm, procento personalo. Mes didžiuojamės tuo, kad pasiekime 35,9 procentų uh, kad tarp kolegų yra moterų tiek vadovaujančiose postuose. Tikrai dar tuo darbas mūsų nesibaigė, bet mūsų mandatas iki 2020 metų tęsiasi, tai reiškia, kad mes tenksimės ir toliau gerinti tą proporciją. E, tas buvo, mm, aišku, nekarta išsakyta biudžeto vykdymo patvirtinimo procedūra iš Europos parlamento pusės toliau dėl ESE ir e, audito rūmų bendarbiavimo. Man atrodo, kad tai yra tikrai tampriausias bendarbiavimo susitarimas, koks yra, yra apjungiamos apjungiami ištekliai ir vertimo raštu ir logistikos rytyje ir tai leido pasiekti didelių sutaupimų. tarp mūsų regionų komitetų. Tai yra 45 milijonai euro veiklos išlaidų Ir mes galvojame 45 milijonai eurų. Ir mes galvojame, kad 2015 metais pasieksime dar daugiau. Na ir dėl bendradarbiavimo sutarimo su Europos parlamentu mūsų komiteto, tai yra labiau politinio pobūdžio sutarimas, taip pat ir dėl perkelimo. Mes sakėme gruodžio pabaigoje, koks buvo mūsų metinis įvertinimas, mūsų nuomonė, galima toliau plėtoti politinį bendradarbiavimą tarp arba socialinio ekonominio komiteto ir Europos parlamento. Mes galvojame, kad galime tikrai gerinti tą politinį bendradarbiavimą. Ir tikrai galime atsižvelgti į pilietinės visuomenės e, nuomonę deramų būdų, kuomet yra rengiamas teisėkurinės nuomonės. Labai ačiū Jums uždėmesi ir mielai atsakysiu klausimus. Ačiū. Mes administracinių lygmenių su dideliu susidomėjimu stebime bendradarbiavimą tarp parlamento ir ekonomikos socialinių komiteto, dabar regionų komiteto atstovas. Gerbime pirmininkė. Esu tikrai e, patenkintas galimybę e, kreiptis į jūsų komitetą. 2015 m, 15 buvo svarbus šios kadencijos metai ir aš norėčiau paminėti keletą svarbiausių tendencijų tais metais. Visų pirma, išaugo tarp institucinis bendradarbiavimas, užtikrinant visą teisėkuros ciklą. Antra, buvo stiprinamas dialogas ir ryšiai su piliečiais. Trečia, mes siekiame užtikrinti geresnės paslaugas, geriau prieinamas nariams. Ir ketvirtas svarbus siekis, siekiame optimaliai išnaudoti turimus išteklius, tai yra panaudoti personalą ir biudžetą. Dėl pirmojo e, svarbaus siekio stiprinti tarp institucinį bendradarbiavimą e, su parlamento nariais per visą teisėkros ciklą. Mūsų e, institucijos nariai išsikėlė tikslus Mm, šiai kadencijai. Vienas iš tų tikslų e, surenkti susitikimus, dalyvaujant Europos parlamento nariams ir regionų komiteto nariams. Taip pat buvo e, sudarytas prioritetinių e, dosije sąrašas. E, tas sąrašas buvo aptartas pirmininkų, e, komitetų pirmininkų sueigoje Strasbūre, pasiūlius e, komiteto pirmininkui Bonui Buzekui. Ir dabar administracinių lygmenių pradėjome e, teminių darbą te, teminėse sritise, pavyzdžiui, sanglaudos politika, migracija, energetikos sąjunga ir panašios sritys. Trumpai pristatant viską, uh, Noriu pasakyti, kad mes dabar draugė su jumis, Europos parlamento nariais, Europos parlamentos administracija dirbame e, tobulindami planavimo priemonės, nes siekiame bendro tikslo išnaudoti tarp institucinį bendradarbiavimą, kad užtikrintume didesnį skaidrumą ir da, skleistume informaciją apie teisėkuros projektus. E, tikrai džiaugiamės darbus Europos parlamentu šioje srityje. Suprantame, kad reikia daugiau pastangų ir administraciniam, ir politiniam lygmenį, kad užtikrintume didesnę sanglaudą e, gyventinant naująjį tarp institucinio bedarbiavimo susitarimą, e, e, dalyvaujant visoms patariamosioms institucijoms. Ir čia mes ypač džiaugiamės parlamento rezoliuciją dėl tarp institucinio susitarimo, kurį e, inicijavo pranešėja ponia Hübner. Kitas tikslas - stiprinti dialogą ir e, ryšių e, politiką su piliečiais. Išgyvename tikrai nepaprastus laikus, mūsų 700 narių yra renkami vietos ir regionų lygmenių. Todėl jiems e, bendravimas su piliečiais yra ypač svarbi jų veiklos dalis, jų misijos e, tikslas. 2015 patvirtina penkių metų e, ryšių strategija, tai svarbi tarp institucinė strategija, mes nulatos susitinkame ne tik su parlamento nariais, jūsų, jūsų parlamento nariais, bet ir jūsų e, ryšių generaliniu direktoriumi ir manome, kad galime toliau kurti strategiją šiuo klausimu ir stiprinti e, dialogą su piliečiais ir darbą vietos lygmenių. Trečias tikslas - užtikrinti, kad mūsų paslaugos būtų geriau prieinamos mūsų nariams. 2015-aisiais patvirtiname naująją organigramą ir sustiprinome e, paslaugas, siūlome geresnės paslaugas sekretariatams komitetų, viskas dabar yra prieinama pagal vieno langelio principą, taip pat ir socialinėje žiniasklaidoje. Toliau stipriname bendradarbiavimą su Europos parlamento mokslinių tyrimų tarnyba ir, ir užtikriname abipusės paslaugas. Ketvirtas siekis - optimaliai išnaudoti turimus ribotus išteklius. Kalbėdamas apie tai, noriu uh, informuoti jūs, kad nuo 2013 iki dabar mes sumažinome darbuotojų skaičių beveik 10 procentų. Taigi, viena vertus mes laikomės įsipareigojimo dėl 5 procentų sumažinimo, kita vertus 24 postus perdavėme EPRS tarnybai ir be to e, įvyko asmenų darbuotojų perkelimas organizacijos viduje. Mes taip pat toliau įgyvendiname administracinio bendradarbiavimo susitarimą, kaip tą daro ir kolegos. Ir mm, emas. Mm, E, projektą mes sėkmint gyventiname, čia detal, neįsigrinsiu į detalės. Užbaigdamas noriu pasakyti, kad mes e, pagaun, įgauname pagreitį bendarbiavime su Europos parlamentu ir dabar esu pasirengęs atsakyti jūsų klausimus. Ačiū. Ačiū už e, pristatytą informaciją. Mes šiek tiek didžiuojamės netgi bendradarbiavimu su regionų komitetu, ekonomikos socialinių kulų komitetu nes biudžeto kontrolės komitetui tas bendradarbiavimas tikrai buvo labai svarbus. Dabar Europos ombudsmeno institucijos atstovė ponė Linda. Pone pirmininkė, gerbiami komiteto nariai, ačiū už man sutiktą galimybę pristatyti Jums 2015 ataskaitą. Europos ombudsmeno į mm, ombudsmeno postą pirmieji rinkimai įvyko 2013-aisiais, todėl 2015-ieji buvo pirmieji metai, kuomet visapusiškai pradėta gyveninti ombudsmeno tarnybos strategiją 15-19 metų. Mes parengėme strategiją, kaip, kaip e, nagrinėti e, gaunamus skundus ir kaip greičiau e, pateikti atsakymą piliečiams. Bet grįžtu į 2015-uosius. Pasiekėme daug tikslų tikslų, dėl matomumo, aktualumo ir siekio toliau didinti e, mūsų darbo veiksmingumą. Pasiekėme apčiopimų rezultatų. Mes ir toliau nagrinėjame piliečių skundus, išnagrinėjome iš viso jų 2000, pradėjome 3000 e, tyrimų, E, pradėjome tris ypač svarbius tyrimus dėl e, skaidrumo ir dialogo, apie tai žinote, taip pat EPSO procedūras, kaip panaudoti kandidatus, jeigu jie toliau nedalyvauja konkursuose ir taip pat nagrinėjame, nagrinėjame situaciją dėl komisijos mokėjimų. Aštuonis tyrimus išnagrinėjome, užbaigėme juos, tai yra dėl TTIP dėrybų, vienas dėl TTIP dėrybų, vienas tyrimas dėl informatorių situacijos e, ES institucijose, dėl piliečių iniciatyvos ES institucijų atžvilgių ir Frontex operacijų ombudsmeno institucija įgyvendina ir strateginės iniciatyvas ragina e, e, institucijas dirbti atsakingai, etiškai ir nepamiršti atsakomybės piliečių atžvilgių. Pavyzdžiui, vykdome skaidrumo politiką, ypač šio agentūrų atžvilgių, cheminių medžiagų, e, maisto produktų agentūros ir ESOS atžvilgių. Taip pat domėjomės, kaip skelbiami ar skelbiami uh, E, e, sprendimai dėl, e, kom, dėl tarnybą komisijoje baigusių komisijos narių tolesnės veiklos. Akcentuojame institucijoms būtinybę laikytis ombudsmeno patiktų rekomendacijų. Tik tai nedaugeliu atveju konstatuojame, kad žmonės skundžiasi dėl tikrai blogų dalykų. 2015 mūsų institucijos apžvalga žiniasklaidoje buvo daug platesnė. Mes ir toliau dirbome šiuo klausimu, siekėme toliau didinti savo darbo veiksmingumą, tobulindami organizacinę struktūrą ir sprendimų prieimimo procesus. E, sukūrėme strateginių tyrimų padalinį pasiekėme lyčių e, lygybės, e, ypač administratorių lygmenių. Vertindami įgyvendinimą, matysite, kad kai kurių biudžeto eilučių įgyvendinimas tikrai buvo sėkmingas, pavyzdžiui, technologijos, e, atlyginimai, postai, bet prastai įgyvendintos eilutės susijusios su kelionėmis, su komandiruotėmis, vertimais raštu. Mes atsižvelgėme į tai, atitinkamai koreguosime biudžeto uh, poreikius. Vertimų ir raštų išlaidos sumažėjo beveik 40 procentų, tai yra 180 tūkstančių eurų. Noriu pabrėžti, kad tai ne, nepaveikia neigiamai paslaugų, kurias teikiame piliečiams. Tai padėjo mums sumažinti savo leidinių apimtį. Ombudsmeno institucija e, perskirsti. E, E, atlyginimams skirtas išlaidas siekdama užtikrinti ypač informacijos technologijų geresnį pritaikymą ir panaudojimą. Remdamas 2014 biudžeto gyvenimo patvirtinime parenk, patiktomis rekomendacijomis, mes, e, e, kaip mes jas įgyvendome, mes išsamei pristatėme raštu atsiustoje ataskaitoje. Ombudsmeno institucija dar, ombudsmenė vis dar laukia pasiūlymų dėl kandidatų e, tinkamo e, valstybės tarnautojo, gero valstybės tarnautojo e, premijai gauti. Prašome siūlyti žmonės, kurie yra geri darbuotojai, šiai premijai gauti. Ačiū. Ja, vielen Dank, wir. Labai ačiū puikiai žinome, kaip svarbu gerai dirbantį administraciją. Mes e, kiekvieną dieną matome tos padarinius nebūtinai gerai dirbančios administracijos. Tingai dabar Europos e, domino apsaugos pareigūno institucijos atstovas. Ačiū, papirmininkė, 15 metais e, pristatydami savo veiklos ataskaitą ir ponos Tas užduotus klausimus atsakydami, mes norime pirmiausiai pabrėžti du aspektus šioje trumpoje įžangoje. Pirmiausiai, kalbant apie mūsų misiją ir jos veiksmingumą. Mes gyvename <clears throat> didžiųjų duomenų, dirbtinio proto, daiktų interneto epochoje. Šios technologijos turi daug privalumų, tačiau taip pat ir kainuoja. Dažnai yra sudaromi įvairūs profiliai mums nežinant apie mus, tuo tarpu pagal aštuntąjį pagrindinių teisų kartijos straipsnį teisė į domenų apsaugą yra viena iš pagrindinių, todėl reikia atlikti tinkamas domenų apsaugos e, reformos ir todėl buvo įsteigta nepriklausoma domenų apsaugos institucija, domenų apsaugos e, pareigūno institucija Europos Sąjungoje. Šiais metais mes e, <clears throat> Prižiūrėjome Europolo veiklą, teikėme savo patarimus ir pasiūlymus dėl teisėkuros. 15 metais Šrems byloje teisingumo teisme mūsų atstovai taip pat dalyvavo nagrinėjant minėtą bylą. Žinoma, svarbiausia mūsų užduotis yra domenų apsaugos reforma, naujų taisyklių domenų apsaugos nustatymo. Atsakydami į klausimino klausimus mes pabrėžėme vieną iniciatyvą, kurios ėmėmės 15 metais. Tai yra e, prasidėjus lemiamam trilogo etapui mes ne tik nuomonę parengėme, tačiau taip pat ir atitinkamą kompromiso tekstą kartu su komisija, parlamentu ir taryba tam kad e, procesas vyktų kuo veiksmingiau, mes e, e, netgi <clears throat> specialioje prietaikoje patalpinome šios keturis institucijų parengtus dokumentų tekstus, kad jais būtų galima iš karto pasinaudoti trilogo metu ir taip pat piliečių iniciatyvos šiuo metu <clears throat> gali turėti didesnį poveikį ES institucijų teisėkuros e, veiklai. Mes pasinaudojame Maastrichte parengtą EPOS metodologiją ir e, naudojant iš šią technologiją galime daryti tiek e, rimtą, tiek e, vidutinio rimtumo įtaką duomenų apsaugai svarstant atitinkamus reglamento ir direktyvų tekstus. Norėčiau dabar tarti keletą žodžių dėl 2014 biudžeto vykdymo patvirtinto rezoliucijos pagal 166 finansinio reglamento straipsnį mes 2014 metais pristatėme visapusiškai ir pagal e, įstatymo raidę savo veiklą ir biudžeto lėšų panaudojimą. E, dėl 14 metų rezoliucijos galiu tik pasakyti, kad kalbant apie 8 <clears throat> punktą, reaguodami į jį, mes e, Elgesio kodeksą parengėme ir interesų konflikto sprendimo atvejai taip pat yra dabar reglamentuojami, atitinkama informacija yra interneto tinklapyje dėl 12 punkto. Mes kiekvieną kartą naudojamės videokonferencijų e, sistema e, ir naudojamės Europos parlamento <clears throat> e, atitinkamomis ryšių tarnybomis. Taip pat savo metinės veiklos ataskaitoje 15 metų mes numatėme atitinkamus skirsnius, kurie skirti žmogiškiesiams ištekliams, informatoriams, resursų išteklių valdymams, viešiesiams pirkimams, taip pat misijų lėšų administravimui. Apie visą tai buvo kalbėta parlamento rezoliucijoje. Taip pat noriu pasakyti, kad penktus metus iš eilės auditorumų rengiamas patikinimo pareiškimas dėl 15 finansinių metų e, <clears throat> neturėjo, jame nebuvo jokių priekaištų dėl mūsų e, patiktų finansinių sąskaitų patikimumo. Ačiū uždėmesi ir esu pasirengęs atsakyti klausimus. Labai ačiū, taigi per penkias minutės iš tikrųjų galima suteikti labai nemažai senos informacijos. Dabar suteiksime žodimus pranešėjams. Pirmasis ponas Javor, prašau. Ačiū, pirmininkė. Mm, nelengva, aišku, mm, per tiek laiko viską aptarti. Aš dėl auditorumų. rūmų teisingumo teismo. Esu pranešėjas, noriu padėkoti už puikų bendarbiavimą su e, institucijomis. Mes esam susitikę tiek Luksemburgė, tiek Briuselėje. Kaip komitetas mes lankėmės e, kai kuriuose iš tų institucijų. Ir kaip pranešėjas aš turėjau galimybę susitikti su kolegomis iš tų institucijų. Uh, Tikrai buvo labai e, vaisingi, geri apsikeitimai nuomonėmis, puikus bendarbiavimas ir dėl tų potencialių klausimų, kurias iškėliau procedūros pabaigoje. Pradėsiu nuo Europos teisingumo teismo. Visų pirma, noriu padėkoti Jums už atsakymus. Mes tik penktadienį gavome visą pilną versiją anglų kalbą, tai nepat nelabai daug laiko buvo perskaityti e, visus jūsų atsakymus, bet aš perskaičiu juos ir turiu pasakyti dėl teisingumo teismo tikrai didelis pasiekimas yra ir kaip žaliųjų parlamentaras aš noriu ypač pasveikinti jūs dėl aplinkos tausojimo, dėl EMAS taikymo, dėl atliekų e, valdymo ir mažymo. Aišku, visuomet galima siekti geresnių rezultatų, bet jau dabar galime pasidžiaugti jūsų pasiekimais. Thank you. Savo pasisakymą jūs paminėjote e-kūrėje sistemą. Aš pritarčiau, kad tai tikrai labai naudinga priemonė, kad būtų galima greičiau, patogiau keistis dokumentais tarp visų mm, kūrėje šalių pusių. E, taip pat džiaugiuosi, kad teisme pagerėjo mm, moterų e, atstovavimas, bet kaip parlamentaras iš naujos valstybės narės, aš noriu dar pasakyti, kad uh, Apgailestauju, kad tik 13 procentų, tik 13 iš 72 um, vadovaujančių postų yra uh, užpildyti naujųjų valstybių atstovais. Tai reiškia, kad kol kas dar naujųjų valstybių narių atstovavimas yra kiek per menkas, bet išvelgiu uh, čia tam tikro pagerėjimo. Uh, yra vienas toks svarbus klausimas ir mane kiek mm, nuvylė atsakymas 27 ir 28 klausimus. Aš manau, kad teismas e, tikrai nieko šventvagiško nedaro, kai e, suteikia um, auditorumams galimybę peržiūrėti um, veiklos ataskaitas. Aišku, aš Mm, reikalauja visiško skaidrumo, kad absoliučiai visa informacija būtų atskleista, bet man atrodo, kad Europos. Europos audito rūmai turėtų galimybę per, peržiūrėti mm, Elgesio kodekso taikymų, peržiūras ir tokius atvejus, kas yra svarbu, man atrodo, mm, čia tikrai nebūt, nėra pagrindo sakyti, kad negalima teikti informacijos auditorumams. Toliau, noriu padėkoti tikrai už, už suteiktą informaciją, noriu pasidžiaugti pažangą ir matome reformos rezultatus jau. Aš noriu pasveikinti jūs su, mm, su pasiekimais. Dabar labai trumpai mm, ir klausimai, aš aišku neturiu laiko pagirti audito rūmus už visus pasiekimus, visą tai, kas padaryta 2015 metais, bet um, visų pirma klausimas dėl lyčių lygybės. Um, klausimas yra toks kokie buvo um, įdarbinimo ar, ar panašių politikos uh, priemonių pakeitimai, kad padaryti, kad būtų galima užtikrinti didesnį moterų atstovavimą, ypač tarp uh, vadovaujančių postų. Manau, kad tai labai svarbu yra pasiekti. Ir Taip pat turiu klausimą dėl bendarbiavimo su Olafu, kuomet eina kalba apie kovą su korupcija es institucijose. Es institucijos turi ribotas teises ir galimybės um, patikrinti es lėšų uh, išleidimą, panaudojimą. Tad nepaprastai svarbu yra užtikrinti puikų bendarbiavimą tarp esamų institucijų, tai yra tarp audito rūmų ir Olafo. Mm, taigi, klausčiau, kiek ką yra padarę audito rūmai, kad um, pagal 838 rekomendaciją um, būtų padaryta visa tai, kas reikalinga, kad, kad paspartėtų bendarbiavimas tarp audito rūmų ir Olafo. Taip pat audito rūmai, kaip pastebėjo pas, per pasarosius keliarius metus, pasarosius porą metų, kiek tai pakeitė savo požiūrį, dabar yra ne vien tik tai um, pažeidimų kontrolė, bet yra um, bendrai um, žiūrima, kiek koks yra veiklos efektyvumas, aš manau, kad tai yra tikrai labai gerai. Reikia žiūrėti ne vien tik tai, ar ar tie pinigai buvo teisingai išleisti, bet reikia žiūrėti ir ar gerai tie pinigai buvo panaudoti iš europinės perspektyvos vertinant, ar tikrai jie davė naudos. Todėl manau, kad tikrai tai yra labai svarbu, ką jūs padarėte, kad būtų žiūrima, kad tai, ką jūs nusprendėte, kad pažiūrėti, ar es lėšos tikrai yra naudojamos taip, kad jos atneštų naudos Europos Sąjungai. Na ir galiausiai Europos ombudsmeno biuras, turiu Europo, iš, klausiausi Europos ombudsmeno atstovės visų pasisakymų labai atidžiai ir, ir taip pat ir dėl to pagrindinio klausimo, tai vadinama besisukančių durų to, principo, kuomet mm, ir, ir pavyzdžiui, ir su TTIP dėrybomis, kur taip pat ir tokie dalykai kaip tas ramybės laikotarpis su centriniu banku ir panašus dalykai. Aš tiesiog norėčiau e, paminėti vieną tokį klausimą, kurį jau esame aptarę anksčiau. Manau, kad tai sritis, kuri uh, vis dar nepatenka į ombudsmenės e, kompetencijos rytį, tai yra prieiga prie e, dokumentų. E, čia eina kalba ne vien tik tai apie tai, kokią informaciją pateikia ES institucijos, bet ir ar yra laikomasi terminų. Ir kartais tai yra daug didesnė problema. Kartais mes gauname informaciją su labai dideliu pavėlavimu, jei iš viso tą informaciją gauname. Tai manau, kad čia gal reikėtų dar daugiau dėmesio skirti uh, pažiūrėti, ar iš tikrųjų institucijos laikosi terminų, ar nėra pernelyg e, gaištama nepagristai vėluojama. Labai ačiū. Dabar suteiksiu žodį ir minėtų institucijų atstovams, ponė Eskobarai, galbūt jūs galėtumėte pradėti. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, noriu atsiprašyti už tai, kad pakankamai vėlai parengėme anglų kalbą Tiksliau išvertėme į anglų kalbą savo atsakymus į užduotus klausimus. Atsakant į jūsų minėtą klausimą dėl tam tikrų nustatytų ribų, panaudojant auditorumų lėšas, reaguodami į anksčiau parlamento pareikštą pageidavimą, auditorumas mes nusprendėme atlikti atitinkamą peržiūrą 16 metais, tai auditorumo auditoriams kainavo nemažai pastangų ir toliau dalyvauja šiame procese, taip pat ir visos institucijos darbuotojai daug energijos išeikvoja šiam darbui, atsakydami visus klausimus ir praleisdami atitinkamai laiko su tais kolegomis, kurie kuriems patikėta ši misija, tačiau egzistuoja atitinkamos ribos ir tas ribas nenustato Teisingumo teismas, pavyzdžiui, e, tos ribas nustato Teisingumo teismo statutas ir e, pirminė ES teisė 35 straipsnis, kuris garantuoja teisingumo teisme vykstančių diskusijų slaptumą. Niekas negali atskleisti diskusijų turinio. Tai yra formalus draudimas, kuris yra užfiksuotas sutartyje. Ir <clears throat> kuomet teisingumo teismą ateina dirbti naujas teisėjas, jis iškilmingai prisiekia neatskleisti diskusijų turinio, jo neviešinti, tai yra atitinkama institucijos prievalė ir yra bendra visose valstybių narių teismuose. Taigi, kas įvyko, kai audito rūmai norėjo ištirti e, kai kurias bylas, kurios buvo e, pasirinkęs e, <clears throat> 30 bylų teisingumo teismo ir tribunolo. E, tai iškilo ir atitinkamas e, informacijos ir diskusijų konfidencialumo klausimus. E, taigi prasidėjo diskusijos ir buvo parengta atitinkama metodika, pagal kurią buvo galima suteikti informaciją atsakant į klausimus dėl konkrečių bylų, nepažeidžiant konfidencialumo prievolės Ir žinoma, buvo numatyta galimybė e, susitikti su generaliniais advokatais ir teisėjais, bylą nagrinėjančiais auditoriams, siekiant gauti daugiau informacijos apie konkrečias bylas, tačiau e, vis tiek nepažeidžiant tos konfidencialumo, konfidec, konfidencialumo prievolės. Mm, tačiau dirbant tokio pobūdžio darbą būtent ir iškyla e, labai aiškus minėti sunkumai ir kliūtis. E, ir dabar jau atsakymai į užduos klausimus raštu yra išsiusti anglų kalba ir kontaktai gali toliau tęstis, suteikiant papildomas informacijos. Dar kartą noriu pabrėžti, kad mums tikrai labai įdomu yra išgirsti pasiūlymus ir rekomendacijas audito rūmams, nes e, esame labai suinteresuoti, kad mūsų institucijos darbo rezultatai būtų kuo geresni. Ačiū. Rus Garcija kalbės dabar. Galbūt jūs galėtumėte pasakyti, iki kada turėtų būti rengiamas visą ataskaitą dėl teisingumo teismo. Rus Garcija, prašau. Um, be... Manau, kad ataskaita, ataskaita bus parengta 2017 metų antroje pusėje maždaug Liepos mėnesį. Okay, I, I, then I, I will go to, the, to reply to the question of the rapporteur. Thank you. Atsakysiu į pranešėjos klausimą dėl lyčių lygybės. Mm, turiu pripažinti, kad mūsų nedžiugina rezultatai, kurių, kurių pasiekėme, turėtume būti daug ambicingesni. Turime lygių galimybių planą ir sustipriname priemonės skirtas lygių galimybių užtikrinimui, e, mokymų, informavimų srityje. Pavyzdžiui, akcentuojame, kad e, atrankos e, komandose dirbtų po vienodai vyrų ir moterų, taip pat tai akcentavome vykusiuose renginiuose. Vilniuje. Ir mes paskirėme vieną iš administratorių moterį, tačiau to nepakanka. Mes toliau dėsime reikalingas pastangas ir tikiuosi, kad netrukus galėsime pademonstruoti, pasidžiaugti geresniais pasiekimais lyčių lygybės siekime, ypač E, pavyzdžiui, užtikrinant, e, kad daugiau moterų e, būtų skiriamos į vadovaujančius postus audito versle. Bendradarbiavimas su OLAF yra teisinis bendradarbiavimo pagrindas ir problemų čia nėra. Svarstomas naujas administracinis susitarimas. Tačiau norime tokio susitarimo, kuris būtų priimtinas, veiksmingas, našus. Mm ir su Olaf e, tai svarstome, kad visi mes turime apstarti visus klausimus, kuriuos kelia e, Olaf priežiūros komitetas ir kuriuos iškėlė jūsų komitetas. Visus juos svarstome ir tikimės, kad diskusijos paspartys. Ir nežiūrint nieko, bendradarbiavimo teisinis pagrindas egzistuoja. Dėl e, veiklos kokybę grindžiamo požiūrio. Sutinku su pranešėju, auditorumai to nepamiršta ir taip prisimena 2016-aisiais mes parengėme 36 audito ataskaitas e, parengtas veik, veiklos kokybės kriterijumi, taip pat mm, pat, patvirtinome sąskaitų patikimumą ir dabar e, toliau vertinsime, toliau renksime šias ataskaitas. Ačiū. <clears throat> Sako ponė Gminder, mes vertindami skundus, e, kurių sulaukime, pastebime, kad kad prieigos, sparčios prieigos klausimas yra labai svarbus, kad ypač būtų laikomas numatytų e, terminų, uh, E, nagrinėjant į, į, įvairius prašymus. Tačiau paprastai praeina nemažai laiko nuo pirmojo pateikto kreipinio ir antrojo nuo skundo ir, ir nuo, nuo apskund, iki apskundimo. Dažnai, pavyzdžiui, kartais žmonės nesulaukia atsakymo ilgai, jie net nesulaukia laiškų, pranešimo apie tai, kad jūsų atvejs ar jūsų prašymas dar yra nagrinėjamas. Todėl, remdamiesi skundais, kurių sulaukime, manome, kad egzistuoja sisteminė problema ir domėsimės šią sritimį 2017, ypač užtikrinant e, reikalingų taisyklių taikymą, nes kartais žmonės net nesupranta, kad e, jiems pažįsta jų teisė gauti informaciją ar užsitikrinti prieigą ir net nežino, kad tuo pagrindu gali kreiptis į teismą. Kolegi Štas, bitte. Ponas Stajas. Ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti toms institucijoms, apie kurias e, aš rengiu pranešimą, padėkoti joms už tai, kad suteikė visą, e, visapusišką informaciją. Už taip pat noriu padėkoti už galimybę apsilankyti asmeniškai visose trijose institucijose. Uh, O klausimynas, kuris buvo konkrečiai parengtas, aš laukiau gana sparčių atsakymų, klausimynas buvo greitai užpildytas ir aš e, gavau reikalingos informacijos. Draugės su Benediktu laikėmės vienodo požiūrio. Dėmesį skiriame įvairiausiams klausimams. Ir, ir tai akivaizdu peržiūrės klausimyną, pavyzdžiui, bendradarbiavimas su Europos parlamentu, personalo klausimai. Žinoma, ypač akcentavome lyčių lygybę ir siekiame užtikrinti, kad moterys um, būtų dažniau skiriamos į uh, vadovų postus institucijose. Skaidrumas yra kitas svarbus aspektas, ypač mūsų institucijoje. Uždavėme klausimų apie korupciją, kovą su korupcija ir sukčiavimais, interesų konfliktų, galimų interesų konfliktų prevencija, e, ekologiškas atspaudas, vertindamas tris institucijas, apie kuriuos aš rengiau pranešimą. E, darau išvadą, kad mm, jos šioje srityje pasiekė tikrai gerų rezultatų. Bendrai vertinant e, biudžeto įgyvendinimo patvirtinimo diskusijas, mes akcentuojame veiklos kriterijus ginčiamą biudžetą. Tai yra akcentuojame, kad reikia gauti naudos iš pinigų, kuriuos investuojame kurias panaudojame ir vertinamas ir institucijas, ekonominį, socialinį komitetą, kitas institucijas. E, Ekosok atstovas jau atsakė į klausimus, kuriuos būčiau norėjęs užduoti. Pavyzdžiui, bendradarbiavimas Europos parlamentu, jis kalbėdamas minėjo, kad tai politinis bendradarbiavimas. Ir žinoma, jis, kad praeis, praeina laiko, kol parengiamas susitarimas, Europos parlamentas taip pat čia turi dėti atitinkamas pastangas tą, tą turi daryti mūsų e, organizacijos generalinis sekretorius. Kai Klausas Vėlė atvyks e, atsiskaityti už parlamento biudžeto vykdymą, jam taip pat reikėtų užduoti tinkamus klausimus. Taigi aš manau, kad e, tame biudžeto vykdymo patvirtimo pranešime, kurį aš rengiu, reikėtų labiau pabrėžti būtinybę dėti daugiau pastangų. Ekonomikos socialinių reikalų komiteto atstovas teigia, kad štai mūsų institucija lyčių lygybė nebūtinai yra dalykas, kurį reikia užtikrinti. Taip pat supratau, kad jūs dar esate užsibrėžę situaciją pagerinti iki 20 metų, tačiau norėtume užduoti labai aišku klausimą, kokiu konkrečiu veiksmu ekonomikos ir socialinių komitete ketinama imtis tam, kad būtų geriau užtikrinta lyčių lygybė. Kalbant apie personalą, e, tai skaitydamas atsakymus į klausimus, atkreipiau dėmesį į tai, kad darbuotojų gerovė yra svarbus dalykas ir be, be bejonės e, tarpusavio ryšių stiprinimas darbuotojų yra svarbus dalykas e, įvairias renginius organizuojant, tačiau kalbant apie tą tarpusavio ryšių stiprinimą, kuris dažniausiai vyksta išvykose, būtų e, geriau, kad e, tiksliau matome, kad e, maždaug per pusę sumažėjo tų darbuotojų dalyvaujančių tokiuose išvykos skaičius nuo 400 iki 218. Dėl kokių priežasčių noriu paklausti. Taip pat kalbant apie skaidrumą, veiklos ir išlaidų panaudojimo skaidrumą. Sprendžiant iš pateiktų atsakymų, reikėtų patikslinti, tiksliau buvo patikslinta informacija apie dedamas pastangas ir aš tai aukštai vertinu. Čia manau, kad dar daug ką būtų galima nuveikti, ne tik kalbant apie tą skaidrumą darbo vietoje, darbo kabinete arba su tam tikrais dalykais susijusius skaidrumo aspektus. Šiuo šlau, kad kalbant apie konkrečius ekonomikos ir socialininkų komiteto narius, dar būtų galima situaciją pagerinti, regionų komiteto atstovas kalbėdamas minėjo, kad bendradarbiavimas su Europos parlamentu yra labai svarbus. Aš tokiam teiginiui pritariu. Nepaisant to, kad aš esu šio komiteto narys, aš taip pat dirbu ir aplinkosaugos komitete Europos parlamente ir e, praėjusią kadencijoje rengiau svarbų pranešimą apie tai, kaip atlikos yra perdirbamos ir netgi eksportuojamos į trečiasias šalis. Ir su regionų komiteto atstovais aš lankiausi Antverpeno E, uoste, kuriame šios problemos mastas e, galbūt atsiskleidžia labiausiai. Taigi tas bendravimas mums yra labai svarbus, na, o vertinant atsakymus į pateiktus klausimus dėl lyčių lygybės, taip pat ir regionų komitete, manau, padėtis nėra visiškai patenkinama, nes uh, aukščiausios grandies vadovavimuose postuose 25 procentai moterų, 25 procentai vyrų. Vidrinėje grandyje taip pat moterų yra 38 procentai tik tai, taigi noriu paklausti, kokiu konkrečiu veiksmu regionų komitetas ketina imti šioje srityje tam, kad lyčių lygybės situacija pagerėtų. Kalbant apie personalą, atkreipiau dėmesį skaitymus atsakymus į klausimus, kad e, kai kurie vis e, regionų komiteto darbuotojai ištisus metus buvo nedarbingi dėl lygos, tuo tarpu vidutinis nedarbingumo dėl lygos e, vidutinė trukmė yra 18,7 dienos per metus. Taigi, kokiu veiksmu ketinate imtis, kad ta procentinė dalis nedarbingumo dėl lygos sumažėtų? Taip pat, kalbant apie informatorius ir skaidrumo užtikrinimą, regionų komitete vienas toks e, informatorius yra ir jau e, kelis metus jo byla yra svarstama, 16 metais e, atitinkama bylos medžiaga buvo perduota Olafui ir dabar laukiama tolesnių veiksmų, tačiau man vis tiek susidaro įspūdis, kad santykiai tarp regionų komiteto ir šio konkretaus informatoriaus yra įtempti ir e, kad e, nei viena pusė nenori nusileisti, susitarti, todėl Aš ir šiuo atveju skatinu imtis veiksmų, taip pat ir teisinių veiksmų. E, nežinau, kad teisinių požiūrių e, jų negalima imtis, kol dar nebuvo priimti konkretus teismų sprendimai, tačiau kitu atveju e, tas dėlsimas taip pat niekam naudos neatneša. Kalbant apie domenų apsaugą, aš manau, kad vertinant visas tris institucijas. Tai jūsų institucija šioje tarnyboje dirba labai mažai darbuotojų, kurie atsakingi už domenų apsaugą, nepaisant to, kad jiems yra patikėtas tikrai labai svarbus darbas e, ir Šis rytis yra ypatingai svarbi domenų apsauga ir atitinkamų taisyklių laikymosi priežiūra bei kontrolė. Atitinkamų taisyklių laikymosis labai svarbus tiek verslui, tiek piliečiams. Šie pareigūnai turi dirbti nuolat besikeičiančiomis aplinkybėmis, jie patiria nuolat naujų E, iššūkių, kadangi keičiasi teisės aktai. 2017 e, metų e, gegužės mėnesį iškils klausimai dėl bendarbiavimo su Europolu, kadangi rengiami nauji pasiūlymai dėl teisės aktų, dėl reglamentų domenų apsaugos srityje ir atitinkamai kontrolės funkcijos pasikeis. Labai džiaugiuosi ir esu patenkintas iš jūsų gaudais atsakymais iš šios klausimus, nes Manau, kad jais remdamasis galiu parengti atitinkamą rezoliucijos projektą. Pristatydamas jame reikalo esmę, galbūt vienintelis dalykas, dėl kurio man kyla šiokių tokių abejonių, yra susijęs su tuo, kad mažesnėms institucijoms dirbti yra sudėtingiau tomis pačiomis aplinkybėmis nei didesnėms institucijoms siekiant geresnių rezultatų, panaudojant turimas biudžeto lėšas. Taigi manau, kad Apie tai taip pat e, reikėtų dar šiek tiek padiskutuoti tam, kad galėtume įtraukti tinkamas nuostatas į rezoliuciją dėl biudžeto vykdymo patvirtinimo, pateikdami savo pasiūlymus, kaip pagerinti situaciją šioje srityje. Tačiau tikrai esu labai draugiškai nusiteikęs jūsų atžvilgių ir labai už tai vertinu jūsų institucijos atliekamą darbą. Ačiū pirmininkai. Na, Taigi, žiūrėkite, biudžeto kontrolės komiteto nariai jau tampa jūsų draugais. Galbūt dabar ekonomikos socialinių reikalų komiteto atstovas, ponas. Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū pranešėjai už komentarus. Dėl darbo, kurį mes atlikome, dar darome 2015 metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo kontekste, tai tas darbas tęsis iki pabaigos, manau, kad tai yra labai svarbu. Mm, Europos Sąjungai, Europos parlamentui ir mūsų komitetui, kad taip ir būtų. Dabar dėl mūsų bendradarbiavimo su Europos parlamentu, jūs e, tikrai geriau nei aš pasakėte, aš galiu tik tai dar kartą pabrėžti, kad tai yra politinis sutarimas pasirašytas mūsų pirmininku. Uh, Taip pat ir yra administracinis priedas, mes turime įgyventi tą administracinį priedą, dar kol kas tai ne, ne viskas padaryta, pavyzdžiui, dėl remar e, ir kito pastato, kad būtų atidarytas praėjimas, dar kol kas tai nepadaryta, tai bus padaryta, tai bus išspręsta, bet dėl politinio bendradarbiavimo e, dėl teisėjų, kur ne viso atsiklam, dėl, dėl e, viso mūsų indėlio į tai, kas, kas yra daroma čia, ką mūsų nariai šiose gali padaryti. Tai, man atrodo, visa tai yra labai pozityvu. Uh, Ir yra mm, šimtaprocentinis susitarimas su jumis dėl to, kad kaip viskas yra svarbu ir kaip viskas turi būti daroma. Ką mes iki dabar esame padarę, tai manau yra tikrai labai mm, pozityvų žingsniai, derinant mm, mūsų komiteto padarinių darbą su parlamento. Uh, komitetų darbu, bet aišku, galima daugiau pažangos siekti ir su pirmininku suėgos atstovais buvo susitikimai, su pirmininku buvo susitikimai ir aš manau, kad aišku, dar galima tobulinti tą darbą. Jūs, aišku, skaitėte tą ataskaitą, kurią mes atsintėme gruodžio 20 dieną, tai yra metinis įvertinimas, bet galiu pasakyti, kitais metais, aišku, situacija dar pagerės. Dabar antras dalykas dėl lyčių lygybės. Kaip jau sakiau savo įžangos e, kalboje, labai trumpai 39 procentai, aišku, man tai yra faktas pasididžiavimui, bet tai ne pabaiga, mes tikrai sieksime visiškos lygybės e, vadovaujančiose postuose, nes faktiškai aš galiu pasakyti, kolegės. Uh, kolegijų ADAS e, lygiais e, kolegijų moterų yra daugiau mūsų komitete nei vyrų. Tai kodėlgi, e, tai, tai mes turime puikiausiai galimybės užtikrinti, kad moterų būtų daugiau ir vadovaučiuose postuose. Ką mes darome, kad to pasiektume? Visų pirma, tai yra personalo nuostatų keitimas, kad uh, būtų, aišku, parinkimas pagal kompetenciją. Manau, kad tai svarbiausias elementas, į ką atsižvelgti, jeigu iš tikrųjų mm, kandidatų kompetencija aiškiai apibriešta, tai tuomet e, viskas aišku, kad e, tuomet e, laikomasi tokio požiūrio, kad mes Žinoma, pritarsime papildomos moters patvirtinimui į atitinkamą poziciją. Aš galiu pasakyti, kad e, mūsų komiteto biuras laikosi tokios politikos ir e, pirmininkas, aš manau, tikrai pasirūpins, kad to būtų, to būtų pasiekta. Iki 2010 metų mes tikrai pasieksime, aišku, tai yra jau tolesnė perspektyva, nei vien tik tai šių metų biudžeto įvykdymo patvirtimo kontekstas, bet aš galiu pateikti pavyzdžiui tokį e, pavyzdį. Mūsų komitete buvome surengę Mm, kursus, paruošti moteris į vadovaujančius postus, kad būtų galima um, tikrai suteikti kandidatėms visus reikiamus, reikiamus įgūdžius, kad jos galėtų žimti tos postus. Tai aš manau, kad tai yra o, puikus kontekstas, kuomet galima teigiamai atsakyti į jų klausimą. Dabar mm, dėl iš, išvažiuojamųjų posėdžių, išvyko organizavimo. Aš, čia gal tokia yra tam tikra prieštara. Aš pritariu visiškai dėl to, ką jūs pasakėte, dėl dalyvavimo skaičių mažėjimo. Mm, taip, iš tikrųjų, tai yra tas kasdieninis darbas, tai, tai tos išvažiuojamosios e, dienos ir renginiai irgi yra kasdieninis darbas. Mes išgirdome su kritika, bet jūs turite atsižvelgti į, į, į lėšų valdymą ir mes tikrai įsiklausėme į tai, ką jūs pasakėte. Ir um, aš tikrai stengiuosi pas, pasirūpinti, kad uh, už ES lėšas būtų gauta kaip galima daugiau rezultatų. Uh, taigi, tai, kad uh, mažiau e, žmonių dalyvavo, tai nereiškia, kad e, mažiau dėmesio buvo tam skirta. Bet tikrai, tikrai mes atkreipėme dėmesį jūsų pastabas. Dabar dėl skaidrumo. Du aspektai. Visų pirma, dėl administracijos, kitas elementas dėl narių. Dėl administracijos. Aš jau minėjau klausimynę, kad sukūrėme e, naują A direktoriatę padalinį, kuris konkrečiai užsijima skaidrumo klausimais. Antras dalykas dėl narių, tas irgi labai svarbu, nes eina kalba ir apie interesų deklaravimo klausimą. Aišku, be to dar yra ir tie atitinkami sprendimai, kad turi būti bent kas met peržiūrėta, mm, atnaujinta tai ir Europos parlamente, aišku, daroma, jeigu kažkas yra naujo, tai turi būti atnaujinta ir interesų deklaracija pradžią. Na ir galiausiai jūs išsakėte pastabą dėl domenų apsaugos. Aš galiu tik tai pritarti. Mes galime tik tai, aišku, tobulinti šią sritį dėl skaidrumo kaip sakiau, tas padalinys, kur dirbs, tai ir dėl duomenų apsaugos jis rūpinsis. Aišku, Mes nesame labai didelė institucija, taigi mes neturime galimybės labai daug išteklių skirti kiekvienai naujai veiklai, bet aš jau sakiau, duomenų apsauga yra bazinis dalykas, tiesiog, kad būtų užtikrinta mūsų gyventojų apsauga, tai yra esminis dalykas. Panas Bojanė, regionų komiteto vardu. Ačiū. Atsakydamas į klausimą apie lyčių aspektą, mes pripažįstame, kad yra erdvės siekti didesnės pažangos. Esame tarpinėme etape gyvendindami institucijoms iškeltus kriterijus e, vidutinės grandies vadovų postų užpildymo tikslę mes jį gyvename 28 procentais, kitos grandyjas postų užpildymo tikslę esame gyvenę 38 procentus šio tikslo. Mes nepamirštame lyčių lygybės strategijos, ją patvirtiname vos prieš kelias savaitės, jį pakeičia anksti ankstesnį dokumentą, kurio galiojimas baigėsi 2016 pabaigoje. Tai strategija galiosianti iki 2021 metų. Taip pat sieksime parengti strategiją, konkrečią strategiją ir paskirti lygių galimybių klausimų e, atstovą, vadovą. Ir toliau gyvendinsime nemažai priemonių, kurios mums padės įgyvendinti lygių galimybių strategiją. Mes jau ėmėmės skatinti moteris dalyvauti mokymuose, kad jos pasirenktų darbui vidutinės grandies vadovų postuose. Prieš porą savaičių pradėjome gyvendinti priemonę skirtą moterims darbuotojoms, kurio, kad jos galėtų sparčiau daryti karjerą. E, turiu omeny e, vadovų pavaduotojas arba atskirų padalinių vadovės. <clears throat> Taip pat e, sieksime suteikti galimybę suderinti e, šeimos ir profesinį gyvenimą Tai reiškia, kad e, akcentuojame galimybę e, dirbti, prireikus dirbti namuose, iš namų, tokia galimybė egzistuoja. Mes suprantame, kad, kad taip pat reikia sustiprinti e, galimybės e, prireikus dirbti pusę etato. Dėl sirgimų skaičiaus. Taip, mes problemą išvelgėme. Nemenkai išaugo nuo 2013-2014 sirgusiųjų skaičius, sirgimo dienų skaičius, tačiau nuo 2014 tos tendencijos jau keičiasi, tos kiekis mažėja. Manome, kad 2016 bus jau kitokia situacija, bet kaip pranešėjas ir sakė, 2015 buvo daug ilgalaikių sirgimų. Aštuoniais atvejais darbuotojai <clears throat> e, įgyjo pažymėjimą dėl negalios, taigi situacija keičiasi. Jeigu mes viską suskaičiuosime, uh, atimsime e, neaktualią informaciją, matysime, kad 2015 tikrasis sirgymo dienų skaičius nebus toks didelis. Sudarys 2,86 procentus 2015-ųjų. Bet suprantame, kad tai yra tiesiog statistiniai paskaičiavimai, tai ką aš pasakoju jums. Mes siekiame, su, sieksime sukurti tokią aplinką darbę, kad užtikrintume geresnę stebėseną. Taip pat kontroliuosime kolegas, kurie susirga pasima biuletenį ilgam laikotarpiu ir darys, bedarbiausime su e, sveikatos, su, su medicinos tarnyba. Dėl informatorių. Reikia nepamiršti to, kad kad, kad tas informatorių atvejs yra dabar dar vienas, bet tas, kurį mini pranešėjas, yra gana senas, 2003-ųjų. Bet kad įsigilintume į šią atvejį, galiu Jums pasakyti štai, kad Šis atvejis dabar jau baigiamas nagrinėti teisingumo teisme. Jau 2017 pirmoje pusėje numatytas klausimas. Mes tikimės gauti informacijos e, teisingumo teismo sprendime, sulaukti tos informacijos iki 2017 pabaigos. Tai reiškia, kad mes privalome sulaukti teisingumo teismo sprendimo bet galiu Jūs patikinti, kad kai tik sprendimas bus priimtas, padarysime viską, kad jį įgyvendintume ir imtumėmis galimų reikalingų priemonių. Tai tiek būtų. Tikiuosi atsakiau jūsų klausimus. Ačiū. Toksai bitė. Um, Ačiū, pana pirmininkė, noriu padėkoti pranešėjui už tai, kad atkreipė dėmesį į duomenų apsaugos svarbą. Taip pat noriu jam padėkoti už tai, kad atvyko su mumis susitikti prieš Kalėdas, susipažinti su mūsų darbo sąlygomis. Mes labai aukštai tą vertiname. Kalbant apie mūsų būtinybę demonstruoti rezultatus, tai mes dar labai atsiliekame, tiksliau visiškai pritarėme šiam teiginiui ir būtent dėl to mes e, peržiūrėjome likščiolinę savo darbo metodiką, e, kuri buvo šiek tiek pasenusi iki šiol, siekdami pasitelkti dabar naują metodiką, kuri bus naudingesnė Europos piliečiams jų kasdieninėme gyvenime. Naudodami dabar parengtą naują technologiją, mes parengsime ir tinkamą ataskaitą iš kurios bus matyti labai aiškiai, ar mes sukūrėme daugiau pridedamosios vertės, kuri naudinga mokesčių mokėtojams. Taigi, pirmiausia, darydamas atitinkamas išvadas, galiu pasakyti, kad pirmiausiai dabar mes vykdame mokymus savo darbuotojų, <clears throat> siekdami kad ir jie daugiau žinotų apie tai, kaip turimomis lėšomis galima pasiekti geresnių rezultatų ir būtume labai dėkingi kitų institucijos toms už naudingą informaciją šios ir te ačiū pirmininkė. Dabar kolega Zdechovskis kalbės. Ačiū, panė pirmininkė. Noriu padėkoti. Taip pat noriu padėkoti kolegams už um, skirtą laiką šią diskusiją. Praėjusiais metais aš um, buvau šešėlis pranešėjas rengiant atitinkamą pranešimą šią temą. Turiu pasakyti, kad kai kurie klausimai ir kai kurie atsakymai juos pateikiami yra beveik šimtų procentų identiški. Kita vertus džiaugiuosi, kad e, kitose sritise daug kas pasikeitė. Priešingai nei praeisiais metais aš nebūsiu toks kritiškas, tačiau noriu kreipti dėmesį į tris dalykus. Pirmiausiai, Benediktas Javoras atkreipė dėmesį į naujųjų valstybių narių atstovus vadovaujamuose postuose. Jis minėjo naujas valstybės narės. Man yra 36 metai ir 304 procentus savo gyvenimo jau praleidau būdamas Europos Sąjungoje, todėl aš nemanau, kad e, turėčiau būti laikomas e, naujos es valstybės narės atstovu, nes aš maždaug trečdalį savo gyvenimo praleidau Europos Sąjungoje ir nesu jau čia toks naujas. padėtis naujausia, aktualiausia kai kuriuose ES institucijose nėra optimali. E, daugumos ES institucijų aukščiausios grandies e, vadovaujamus postus, e, tik 12 procentų jų užima vadinamosios naujosios valstybės narės jų atstovai, Bulgarijos, Rumunijos atstovų beveik nėra. Taigi, Į tai būtina atkreipti dėmesį mūsų diskusijose. Ir su šiomis problemais susidurėme ne tik mūsų minimuose institucijose. Taigi kyla klausimus, kaip, kokiamis priemonėmis ir iki kada galima pakeisti, pagerinti šią situaciją. Aš norėčiau, kad būtų nustatyta konkreti data, konkretus laikotarpis. Apie jį mes kol kas nieko negirdėjome. Lyčių lygybė girdėjome, kad kai kuriuose institucijose e, daugiau nei pusė visų darbuotojų yra moteris ir vadovavimus postus taip pat užima moterų nemažai, 40 procentų ir daugiau, čia buvo be abejonės padaryta pažanga. Tačiau, kalbant apie mano anksčiau minėtą aspektą, susijusi su naujomis valstybėmis narėmis, e, tai pažangos čia beveik nepastebime tik tai keliais procentiniais punktais situacija pagerėjo. Dabar dėl skaidrumo. <clears throat> Skaidrumas rūpė mums visiems Europos parlamente. Ir skaidrumas susijęs ne tik su mūsų skaidrumu skaitmeninėje erdvėje arba bendraujant su žiniasklaida, Informacijos įvertinimas, apdarojimas smarkiai pažengė į priekį, taigi taip pat socialinė žiniasklaida čia atlieka labai svarbu vaidmenį ir tam tikrų klausimų pristatymas joje, interaktyvumas ir manau, kad būtent šiuose srityse dar reikėtų nemažai padirbėti, kai kuriuose institucijose laikas sustojo maždaug prieš dešimt metų ir čia reikia ieškoti mums bendrų sprendimų. Žinau, kad Teisingumo teismas negali visų bylų nagrinėjimo transliuoti internetu, tačiau vis tik tai turėtume skelbti tą informaciją socialinėje žiniasklaidoje, bent jau svarbiausius jos aspektus per Twitterį, skelbti per kitas socialinės žiniasklaidos priemonės reikia e, kalbėti ne vien tik apie Brexitą, tačiau nepamiršti ir čeksito galimybės vien dėl to, kad piliečiai neturi pakankamai informacijos. Dabar dėl biudžeto vykdymo patvirtinimo. Aš e, prisimenu nemažai įdomių dalykų. Svarstant pastarai kartą biudžeto vykdymo patvirtinimą, kalbėjom apie tai, kad reikia daugiau skaidrumo. Ir <clears throat> čia aš pirmiausiai turiu omenyje regionų komitetą kai kurie mūsų kolegos pateikė atitinkamus pakeitimų pasiūlymus, kurie buvo parengti regionų komitete. Aš suprantu, kad institucijos nemėgsta būti kritikuojamos ir aš taip pat suprantu, kad kritikuodami kartais galima būti neteisūs, tačiau kita vertus manau, kad e, nesažininga biudžeto kontrolės komiteto nariams pakiždinėti tam tikrų pakeitimų pasiūlymus, kuriuos jie po to turėtų pristatinėti ir teikti savo vardu. Manau, kad regionų komiteto nariai turėtų atsisakyti tokios praktikos, jeigu jiems nepatinka mūsų kritika. Tai jie turėtų tą atvirai pasakyti mums, taip pat kalbėdamėsi su pranešėjais ir būtent to aš tikiuosi toliau bendradarbiaujant. Kolega Dejong dabar. Ačiū, ponė pirmininkė. Dvi pastabas noriu išsakyti šios diskusijos eigoje. Deja, negalėjau išklausyti anksčiau kalbės kolegų, nes turėjau išeiti. kalbant apie kolegos Zdechovskio pasakytas, išsakytas mintis dėl regionų komiteto ir ekonomikos ir socialinių komiteto narių, kai kurių elgesio ir pozicijų, tai yra patariamieji komitetui Europos parlamentui patariamos institucijos ir jų reikšmė yra labai svarbi, kadangi jų nariai atstovauja vietos vėlos institucijoms, socialiniams partneriams Tačiau pastarį kartą per biudžeto vykdymo patvirtinimo procedūrą aš uždavau klausimą dėl abiejų komitetų veiklos e, veiksmingumo, pastebimumo ir jų rengiamų rekomendacijų ir pasiūlymų naudingumo. Ir vertinant šiek tiek išsameu Tikrai matau, kad ekonomikos visai reikalų regionų komiteto teikiamų nuomonių tekstai yra įtraukiami Europos parlamento rezoliucijas. Taigi vadovo taryba ir Europos parlamentas kuo e, dažniau atkreips dėmesį ir pasinaudos minėtų institucijų pasiūlymais ir rekomendacijomis tuo geriau bus. Tačiau aš tikrai manau, kad šioje srityje situaciją dar galima būtų pagerinti. Noriu paklausti, kokiais veiksmais ketinama to imtis ir ar rengiant būsimąją veiklos ataskaitą bus pateikta atitinkama informacija, kokiuose srityse ir kokio masto buvo tas poveikis ekonomikos socialinių reikalų ir regionų komitetų teikiamų pasiūlymų ir rekomendacijų. Taip pat ir anksčiau jau vyko atitinkama diskusija šią temą. Ir dar kartą noriu pakartoti. Mm, grįžti prie to klausimo susijusio su asignavimais įsipareigojimams ir mokėjimams, taip pat uh, norėčiau išgirsti konkrečių pasiūlymų dėl įvairių komandiruočių lėšų panaudojimo geresnio. Pirmininkė, ačiū. Aš taip pat turiu du klausimus. Pirmąjį noriu užduoti Teisingumo teismo atstovams. 7 puslapį 14 klausime e, teiraujamasi apie tai, e, kokiam skaičiu buvusių darbuotojų mokamos atitinkamos išmokos po to, kai jie jau nebedirba institucijose ir gavome atsakymą, kad e, kai kuriems būsiams darbuotojams išmokėta, pažiūrėjau, žvertimą nuo 55 iki 38 tūkstančių eurų per metus. Aš norėčiau atitinkamą informaciją dar kartą gauti raštu. Auditorumų noriu paklausti pirmiausia dėl iščių lygybės užtikrinimo. Dėkoju kolegoms, kad šį klausimą dar kartą iškėlė. Manau, kad e, moteris gali tikėti situacijos pagerėjimo tik tuo atveju, kai jų reikalų svarstymo rimtai imasi vyrai. Tai ketvirtame, ketvirtame puslapyje pateikiamoje lentelėje mes negauname visapuškos informacijos apie tai, kiek yra moterų aukščiausiose administracijos grandyse. Antras klausimas taip pat audito rūmams dėl nedarbingumo trukmės, dėl lygos. 1015-30 teisingumo teismo darbuotojų mažiausiai po 55 dienas negalėjo dirbti dėl lygos įskaitant savaitgalius. E, du asmenys 199, 192 dienas ir ištisus metus nedirbo dėl lygos. Taip pat e, žinomi yra keli priekabėjimo atvejai, galbūt apie tai galėtumėte suteikti mums papildomos informacijos. Taigi dabar leisime institucijų atstovams sakyti užduotus klausimus ir ponas Iskobaras pirmasis dabar galės tą padaryti nusistovėjusią tvarką, prašau. Merci, Madame la Présidente. Euh, alors, tout d'abord, tout d'abord je, je me permets de faire un commentaire sur la question. Pone pirmininkė, aš norėčiau pa pakomentuoti E, mintį dėl to, kad konkrečių valstybių narių atstovai nepatenka į vadovų postus. Norėčiau kai ką pastebėti. Reikia nepamiršti, kad mes čia visi esantys atstovai e, atstovavome te, e, Teisingumo teismą. Teisingumo teismo administracinis aparatas nėra didelis, yra keturi generaliniai e, direktoriai. E, Ir e, Taip pat yra 18 mažesnių padalinių vadovų, tačiau vis dėlto čia patirti, kad yra 28 valstybės narės, nelengva visiems surasti po postą ir e, darbuotojų statute nėra numatytas toks kriterijus, e, bet kokiu atveju būtų sudėtinga jį e, įgyvendinti. Bet ir mes bandome užtikrinti kiek manoma įvairesnį valstybių narių atstovavimą ir, ir į tai atsižvelgia Teisingumo teismo tarnybos, nebejoju, kad ir kitos institucijos skirdamos žmonės į postus. Pone pirmininkė, toliau e, dėl 14 klausimo. E, dėl to, kiek buvusių institucijų institucijų darbuotojų e, e, pretenduoja į teismo e, narius, tai yra du, kaip žinote, asmenys, ir, bet aš esu pasirengęs atsakyti, atsiųsti raštu atsakymą į šį klausimą. Noriu pasakyti, kad kolega uždavęs šį klausimą yra teisus dėl vadovaujamų postų pasiskirstimo tarp valstybių narių. Čia yra 17 prancūzų, 10 e, ispanų ir 8 Vokietijos atstovai ir iš tiesų e, ne vienodai yra atstovaujama visoms valstybėms narėms. Labai ačiū už tą informaciją, kuri yra pateikta lentelėje ir mes toliau stebėsime situaciją Suprantu, kad galbūt yra tam tikrių objektyvių priežasčių dėl to, kad e, Teisingumo teismo darbo kalba yra prancūzų kalba, tai yra daugiausiai prancūzijos atstovų, tačiau vis tiek reikėtų išsamesnės informacijos, ar galėtumėte jos suteikti. Oui, sur la question de la différence entre les... Dėl mokėjimų ir įsipareigojimų E, aš tikiuosi, kad jums bus primtinas mano siūlymas atsiųsti atsakymą raštu, po to, kai aš pasitikslinsiu informaciją. Ačiū, ponas Ruiz Garcija toliau. Ačiū, pirmininkė. Dėl moterų skaičiaus e, dirbančių institucijų. Aš taip pat beveličiau pateikti atsakymą raštu, pasitikslinti skaičius, kad tikslę informaciją suteikčiau. 51-ame mūsų veiklos e, ataskaitos e, puslapyje kalbame apie tai, kaip e, skiriami pareigūnai, pareigūnės į vadovų postus. 41 procentas e, tuos postus užima moteris, tačiau vadovų postuose yra tik 31 procentas moterų, tai tikrai čia yra spraga ir mes tą turėtume padirbėti šiuo klausimu, tą ar ketiname daryti dėl sirgymo dienų. Pa, e, patikėme labai išsame informaciją 17 puslapyje Bet žinoma, suteiksime visą papildomą informaciją, kurią, kurios jūs pageidausite. Ačiū. Vielen Dank. Herr Planas, bitte. Jau ponas Planas. Madame la Prezidente. Euh, Ačiū, ponė pirmininkė, turiu porą pastabų dėl pono Zdechovskio klausimo. Visų pirma, dėl geografinio paskirstimo uh, balanso. Nuo pat pradžių sakiau, kad turime nepamiršti, kokiu tikslu siekiame, siekdami, siekdami ir lyčių pusiausvės ir tolygaus geografinio paskirstimo. Viena vertus egzistuoja teisingumo teismo atvejais. Ir, ir tik ne vienos institucijos generalinis sekretorius nenorėtų tokios situacijos. Ir Aš visiškai pritariu ponos Dehovskio išsakytą komentarų. Tikrai galėtumėme čia daug geriau dirbti. Tačiau ką galėtume padaryti? E, kaip renkti konkursus vietoms užimti, postams užimti? Ką tik buvo priminta, kad sunk, iškyla sunkumų bandant pasiekti šių tikslų. Tačiau nepamirškime, kad ir e, e, lyčių lygybės užtikrinimas ir geografinio balanso užskirs, už, užtikrinimas yra galimybė, priemonė, tikslas ir turime jo siekti. Ir šiuose atvirose diskusijose su jumis mm, aš akcentuoju, kad mes galime tai pasiekti ir mes, mes norime to pasiekti ir mes to galime pasiekti. Uh, Ir jeigu jūs savo rezoliucijose tai akcentuojate, tai žinoma mums pagelbsti. Dėl pono Dejong klausimo. Iš tikrųjų, mes galime užtikrinti didesnį um, savo institucijų matomumą. Yra um, konkrečių išvardintų kriterijų šiuo klausimu. Aš kalbėsiu Ekosok vardu, mano kolega Burė nekalbės regionų komiteto vardu. E, Europos parlamentas yra ta, e, tas konsultantas, į kurį mes kreipėmės, taip pat ar, ar parlamentas, ar komisija, ar taryba, nes ECOSOC pats savaime mes bandome užtik, užtikrinti tinkamą. Mm, tinkamai integruoti pilietinės visuomenės aspektą savo darbe. O kaip sakė ponas Tajas, vystant politinį bendradarbiavimą su parlamentu dar reikia daug nuveikti. Dar turime padirbėti socialinio ramščio klausimų. E, dirbame su Europos komisija. Taip pat dirbame migracijos klausimais, e, žiedo, žiedinės ekonomikos klausimais. Taip pat klimato kaitos rytyje. Šiuose srityse bendradarbiavimas su komisija, su parlamentu yra tikrai labai išplėtotas, bet aš nebejoju, kad galime dar labiau jį gilinti, e, užtikrinant dar didesnį matomumą. Ačiū. Vielen Dank. Bei der Frage. Labai ačiū. Sakant į klausimą dėl taisyklių laikymosi, bendraujant su personalu, tai mes iškai pritarime jūsų pozicijai, jeigu leisite man sakyti savo asmenę nuomonę. Jeigu vis tik tai uh, jau susitikti Susidurime su tokiais atvejais, kuomet apeinant statuto nuostatas bandome patalpinti konkrečius asmenys į konkrečias pozicijas, tai dažniausiai tie asmenys vis tik tai būna moteris. Tai yra vyrai, o ne moteris. Ponas Bajanė. Atsakant į panas Zehovskio pastabas, dėl taip vadinamų naujų valstybių narių, na, neteisinga gal taip sakyti, vy, dėl vėliau prisijungusių valstybių narių, gal taip vadinkime jas, na, mūsų atveju bent jau tai nėra mm, klausimas valstybių grupių, bet mm, tas atstovaujamumo klausimas yra bendras, bet mūsų tokia tiesiog realybė, mes esame maža organizacija, maža institucija. Uh, ir iš 12 vėliau prisijungusių valstybių narių aštuonios turi atstovus vadovaujančiose postuose, bet to yra dar tokia mišri grupė. Aš, aš pateiksiu bendrą pavyzdį. Danija, Estija, Lietuva, Kipras, Portugalija, Slovakija, kitos valstybės neturi vadovų postų ko, pas mus. Kodėl? Todėl, kad mes esam per maži, kad e, kiekviena valstybė turėtų po vadovaujamą postą. Tai, tai, tai būtų jokinga tokia armija vien generolai mm, ir nei vieno kareivio. Tai tiesiog neįmanoma taip. Antras dalykas. Dėl socialinės medijos e, mes džiaugiamės, kad tas klausimas akcentuojamas. Mes pirmieji, o gal net ir vieninteliai, tokia institucija, kuri socialinė žiniaslaidos strategija įdėgi tai nėra vien tik tai regionų komiteto strategija, e, kaip aš jau pradžioje sakiau, mes glaudžiai bendarbiaujame, palaikome glaudų ryšį su jūsų, su jumis, politiniu, administraciniu lygmeniu, mes turime nuolatinius sutikimus su Europos parlamento generaliniu direktoriumi ir yra tie kavos susitikimai, taip vadinamieji, kur generaliniai direktoriai abiejų institucijų susitinka ir aptaria visus klausimus. Mes e, esame įsitikinę, kad mes esame per maža institucija, kad turėtume turėtumėm tokių ambicijų, kad regionų komiteto būtų atskiras matomumas. Mes galvojame, kad e, piliečiai yra svarbu tai, ką jis gauna iš Europos. Piliečiui nesvarbu kad kiekviena institucija kažkokį parod, kažkaip pasirodytų, kokia jį gera. Tiesiog pilietis, piliečių rūpi tik tai tai, ką ES duoda jam. Uh, kokia jam iš to nauda. Taigi aš manau, mes galime pasidžiaugti puikia sinergija, kaip jau sakiau, su jūsų administracija ir, ir politinių lygmenių palai, turime nuolatinius sutikimus. Ir kas mums svarbu, tai yra pridėtinė vertė mūsų nariams, nes jie yra arčiausiai piliečių, jie turi labai didelį pasitikėjimą piliečių ir aš manau, kad mes būtent tuo galime pasidalyti su jumis ir uh, manau, kad dabar dirbame link to, kad geriau susiesime, su, sujungtume mūsų komunikavimo tinklus. Mes mielai mm, pasidarysime su jumis savo socialinės žiniasklaidos strategiją. E, turime planą jau per artimiausias savaitės pasikeisti informaciją dėl Europos mm, parlamento ir mūsų bendrų renginių. Uh, Taip pat pateiksime informaciją ir apie kitų institucijų e, renginius, pavyzdžiui, Europos komisijos regioninių centrų e, organizuojamus renginius. Ir aš manau, kad e, mes kaip patariamoji institucija yra lab... mums aktualiausia, kad visi kalbėtumėm vieningų balsų, vienu balsu visos patariamosios institucijos. Ir aišku, mes dar turime daug darbo įdėti, kad pasiektumėm tokio plačių žmonių tikslo, bet manau, kad mes žengėme link jo koja kojon. Toliau buvo klausimas dėl matomumo, nuomonių matomumo. Taip, tai taip pat yra klausimas ir dėl to, kaip žiūrėsite į mūsų misiją. Uh, Mes suprantame taip savo misiją, kad mes norime pagerinti ES teisėje kuros kokybę, vėlgi glaudžiai bendrabiaujant su jumis. Mes bendrai taip suprantame, kad mes dirbame visame politinėme cikle per, per visus etapus, taigi pradedame jau iki teisėkūrinėje stadijoje, stadijoje. Tai reiškia, kad pradedame darbą dar gerokai anksčiau nei kažkoks tai tekstas pradedamas ruošti. Mes jau užmesgame ryšį su Europos komisija, paskui tęsėme um, savo darbą per visą politinį ciklą visose etapuose. Tai reiškia, kad ne, ne, ne visuomet gali tai parodyti, kad štai um, XYZ pakeitimas pasikeitė taip ar taip. Uh, Esmė yra, kaip pagerinti sąveiką tarp piliečių ir teisės aktų leidybos institucijų. Ir aš manau, kad dar mes, aišku, toli nuo idealo, bet žengėme labai tvirtai tuo keliu ir jeigu pagerinsime tarpusavio tos mainus, manau, mes to pasieksime. Ir čia dar noriu pasakyti, kad turime tą bendrą supratimą, kad tikrai reikia žengti tuo keliu ir didinti skaidrumą, didinti tarpusavio sąs sąsajas, visą sąveiką teisėkūrinėme procese visame. Štai jau dabar pradėjome komunikavimą dėl to, kaip prie mūsų planavimo tinklų būtų bendra prieiga užtikrinta. Pradėjome nuo tokių dalykų, kaip pavyzdžiui, bendra prieiga prie to, ką parlamentas mums siūlo, tai yra prie intraneto. Mes jau kūrėme tam tikras planavimo priemonės ir kitas žingsnis būtų jau keistis informacijai iš mūsų pusės, nes juk mes visi galų gale dirbame viename bendrame teisėkūrinėme cikle. Tad tai yra labai svarbu. Taigi taip, matomumas yra labai svarbus. Ta prasme, ką mes darome dėl piliečių, vardan piliečių. Aš manau, kad tai yra bendros pastangos. Aišku, dar galime daug ką nuveikti iš čia. Ačiū. Pone Gminder. Frau Gminder, wir machen jetzt gerade die Schlussrunde und dann... Ja. Pone Gminder, dabar turite galimybę atsakyti paskutinį kartą užduotus klausimus. Short. Aš norėčiau trumpai tik tai pasakyti, kad jau ombusinės vardu viską pasakiau. Tiesiog e, norėsime toliau glaužiai bendradarbiauti su parlamentu ir su šio komitetu. Labai dėkuoju už jūsų pasiūlymus, už jūsų patarimus ir dėkuoju už galimybę būti jūsų posėdį šiandien čia. Ačiū. Kas doksė? Yes, like join... Ačiū. Aš norėčiau prisijungti prie ponios Minder ir padėkoti komitetui už. Už E, pozityvų indėlį, ypač už patarimus dėl to, kad turėtume siekti naudos, e, panaudodami lėšas, mes tikrai sieksime šio tikslo. Ar panas Muguruca, Europos auditorumo atstovas, norėtų apibendrinti diskusiją? Ne, jūs to nepagėdavote, tuomet. E, Benediktas Javoras ir Bartas Tas. Ačiū pirmininkė. Trumpai reaguojant į Tomašo mintis, e, e, aš šiais metais e, švesiu 45 gimtadienį ir ketvirtadalį savo amžiaus praleidau Europos Sąjungoje, kitą laiką komunistinėmis sąlygomis, komunistų režimo sąlygomis gyvendamas. Tačiau kalbant apie reikalasmę, aš sutariu, kad ir pritariu kad galbūt jau neverta mūsų vadinti naujomis valstybėmis narėmis, tačiau e, aš puikiai suprantu, kad e, na, visiškai neįmanoma čia užtikrinti lygių sąlygų ir kad visų narių atstovai užimtų vadovaujamas pareigas, tačiau manau, kad situaciją būtų galima pagerinti, ypač kad stengiantis, kad ES institucijos rytų ir vidurio ES valstybių narių piliečiams būtų geriau atstovaujama. Kalbant apie teisingumo teismo situaciją, aš Suprantu, kad jūs privalote išlaikyti patikimumą savo. Valstybių narių akise aš žinoma nereikalauju, kad visiškai būtų <clears throat> visapusiškai skelbiami duomenys ir informacija apie jūsų svarstomas bylas arba jų medžiagas. Aš tik tai noriu ir pageidauju, kad būtų suteikiama atitinkama informacija, nepažeidžiant konfidencialumo reikalavimų auditorumo atstovų. 287 sutarties straipsnėje parašyta apie audito rūmus, kad kitos institucijos ar tarnybos ar agentūros naudojamos, naudoja, besinaudojančios ES biudžeto lėšomis privalo teikti atitinkamą informaciją auditorumams tam, kad jie galėtų tinkamai atlikti savo funkcijas. Kaip suprantu, auditorumai paprašė Teisingumo teismo pateikti atitinkamą informaciją dėl vykdomo tyrimo, ta informacija nebuvo suteikta. Aš e, skaitydamas reglamentą nematau jokių galimybių teisingumo teismui atsisakyti teikti informaciją auditorumams, užtikrinant jos konfidencialumą. Tokios mano nuomonė yra sutarties nuostatos, tačiau aš esu pasirengęs toliau diskutuoti šiais klausimais kolegai Stas žodis. Nenori jis daugiau kalbėti, tai baigime svarstyti šį darbo tvarkės klausimą. Ne, prašau. Ačiū. Norėčiau atsakyti į išsakytą pastebėjimą. 35 e, protokolo straipsnis, statuto protokolo straipsnis yra labai uh, konkrečiai sformuotas, pats cituosiu prancūziškai. E, teisingumo teismo e, diskusijos darbas e, yra konfidencialus, slaptas. Noriu priminti, kad e, teisėjai ir generalinis advokatas negali nuspręsti, ar jie gali atskleisti paskatį informaciją apie svarstomas bylas. Re, konkretaus. E, E, teisme svarstomo atveju, konkrečiu teisme svarstomu atveju, bilo, bil, konkrečios bylos atveju. Ir e, Teisingumo teismas atsisakė suteikti informaciją audito rūmams. Ir e, audito rūmams buvo patiktas paaiškinimas pa, ir buvo nuspręsta, kad klausimai, konkretus klausimai apie konkrečias bylas turi būti atsiusti klausimynų pavydalu. E, e, pranešimą rengiančiam teisėjui ir advokaneliam advokatui ir tuomet tie asmenys atsakys į tuos klausimus. Ir tuomet gali vykti susitikimai tarp audito rūmų e, auditorių ir teisingumo rūmų narių. Kol kas ši procedūra svarstoma ir kol kas nežinau apie tokius atvejus, kuomet teisingumo, teis, teisingumo teismas būtų atsisakęs suteikti informaciją. Darbas vyksta ir aš nebejoju, kad audito rūmai sulauks visos, gaus visą reikalingą informaciją, kuri yra reikalinga, kad jie galėtų parengti savo ataskaitas ir nebejoju, kad teisingumo teismo nariai laikysis e, prievalių numatytų jiems pirminėje teisėje. Bet šis atvejs, dar, ta procedūra dar nėra apspręsta, kol kas vyksta mm, nagrinėjimas jos. Eh, thank you, Madam Chair, just eh, for clarification. Mes Muguruzna, ačiū pirmininkė. Kaip jau buvo pastebėta, šiandienos susitikime uh, audito rūmai rengėsi paskelbti ataskaitą apie teisingumo teismo procedūrų veiksmingumą šių metų Liepos mėnesį. Remiantis naujausią šiandien šiame posėdė gautą informaciją, remsime savo rekomendacijomis išvadomis taip pat pasidalinsime e, tą informaciją su teisingumo teismu. Suteiksime tą informaciją teisingumo teismui ir suteiksime laiko teisingumo teismui e, parengti savo pasiūlymus ir komentarus, jeigu jie norėtų. O tuo tarpu, kaip jau buvo minėta, kai kurios procedūros dar yra kūriamos ir mes norime padėkoti už visą gautą informaciją. Ir ta mano minėta ataskaita turėtų pasirodyti antrame šių metų semestre. Labai ačiū, labai nekantriai ir iš anksto džiaugdamiesi Laukiame šios informacijos. <clears throat> Matau salėje tarybos atstovą, nežinau, ar turite įgaliojimų kalbėti. Turbūt ne, tačiau bet kokia atveju džiaugiamės, kad esate čia. Visuomet džiaugiamės mūsų posėdžiuose dalyvaujančiais tarybos atstovais ir tikrai būtume labai laimingi, jeigu galėtų priartėti, suartėti mūsų ir tarybos pozicijos dėl biudžeto vykdymo patvirtinimo. Perdukite linkėjimus geram sekretoriui, būtume tikrai labai apsidžiaugę, jeigu ir jis būtų atvykęs į šį posėdį. Taigi visiems labai ačiū už dalyvavimą diskusijoje, už atsakymus į pateiktus klausimus, dėkoju, kad atvykote. Noriu tik priminti, kad 18 valandą vyks mm, naujo komisijos nario atsakingo už biudžetą pono Oettingerio klausimai PHS pastate salėje C350, taip pat <clears throat> toje pačioje salėje vyks 9 e, val. rytoj atitinkama diskusija dėl naujos biudžeto tvarkos. ir dėl Europos prokuratūros institucijos, nes mūsų komitetas visuomet siekia, kad būtų patvirtintas naujas teisinis pagrindas šią instituciją atsirasti. Ačiū, skelbiame dabar pertrauką iki jungtinio posėdžio, kuris vyks su